yes, I'm speaking in English. Okay, good. Mesdames, Messieurs, bonjour. Ponios ir ponai, laba diena. Taigi siūlau pradėti posėdį. Klausimai jaunimo klausimais. Tai yra transliuojama internete, Europos parlamento svetainėje, bet lygiai taip pat Europos jaunimo renginio socialinių tinklų puslapiuose. Visos Europos jaunimas mus stebi, galite jiems nusišypsoti. Jūs galite per socialinius tinklus reaguoti į šį renginį. Mūsų nariai taip pat yra kviečiami dalyvauti uh, internetinėje veikloje su grotažymėmis. Mūsų grotažymė yra E ilgoji E 2018. Tai bus dar salėje, ekranuose nurodyta. Kaip žinia, nuo pat 2014 metų Strasbūrė yra šis renginys rengiamas. Šiais metais jaunimas, 9 tūkstančiai jaunuolių netgi dalyvauja e, šioje, šiame renginyje. Vienas iš kolegų netgi reperių konkursą padarė, tikriausiai pamenate, ir aš jame dalyvavau. Taigi aš asmeniškai šio, šių metų renginyje dalyvavau ir man padarė didžiulį įspūdį diskusijos pačios idėjos, kurios buvo išsakytos. Taigi jaunuoliai gali daug ką padaryti ir aš esu įsitikinusi, kad jų indėlis turės poveikio parlamento darbo tvarkiai ir jų dėka Europos demokratija bus vis dinamiškesnė. Taigi tam, kad būtų užtikrinta politinė tasa šio renginio, mūsų biuras nusprendė, kad šio renginio e, išvados turėtų būti dar aptartos e, atitinkamų parlamento komitetų posėdžiuose. Mes transporto komitete taip pat aptarsime šiuos rezultatus. Taigi, šių diskusijų tikslas yra užmėgsti e, dvi, e, tokį dvikryptį ryšį tarp mūsų ir jūsų. Taigi labai mums įdomu sužinoti, ką jūs iš institucijų, ko tikitės iš institucijų, iš Europos parlamento. Taigi dabar mes e, Esame tris svečius e, pasikvietę. Taigi sudominkite mus, išsakykite savo rūpeščius taip pat ir lygiai taip pat pabandykite mus įtikinti savo idėjų teisingumu. Taigi nepakanka turėti gerų idėjų, reikia įtikinti ir mus, kad jos geros. Taigi jūs pristatysite savo mintis, strategijas, kalbėsite apie ateities mobilumą, judumą, ateities e, turizmą, tvarų į turizmą. Tikriausiai žinote, kad vyksta klimato kaita, žinote, kad tai yra prioritetas. Na, nesu tikra, ar jums tai prioritetas, bet e, judumas turi būti prieinamas visiems ateityje. Taigi tie trys jaunuoliai bus uh, idėjų siūlytojai, na, o mes, parlamentarai, būsime tų idėjų adresatais. Taigi, sveiki atvykę į, sveiki atvykę į mūsų komitetą. Taigi, norėčiau pasveikinti dabar mūsų svečius. Pirmiausia, Filipas Vosas, jums 29 metai, jūs vokietis, ar ne? Puiku. Pelumi Fadarė. Taigi Fadarė, šitai pavardą jūsų reikėtų tarti. Jums 23 metai, jūs jaunesnė esate netgi negu pirmasis mūsų svečias, jūs esate Ispanija ir taip pat esate nigeri, nigeriečių kilmės. Ir toliau, Eva Günther, jūs netgi dar jaunesnė, jums 22 metai, jūs irgi iš Vokietijos transporto komiteto, savo komiteto vardu norėčiau jūs pasveikinus į mano komitetą, sako pirmininkė. Taigi mes turime mažai laiko šiandienos posėdėje, bet skirsiu jums po minutę, tiksliau po dvi minutės laiko, o po to jau e, skirsime laiko klausimams mūsų e, kolegoms. Bandysime jūs išprovokuoti. Taigi dvi minutės, Filipai. Aš to jau laikrodį nustatysiu. Ačiū, Karima. Ačiū, kad mus pakvietėte. Tiesą sakant, turiu pasakyti, kad labai nusivylęs esu matydamas plastikinį butelį prieš save. Uh, E, na, bet ne apie tai kalbėsiu, kalbėsiu apie e, Europos transporto sektoriaus e, dekarbonizavimą, CO2 mažinimą. Kaip žinia, tai yra vienas iš svarbiausių iššūkių. Automobilių emisijų standartai yra reglamentuojami reglamentu tam, kad smarkiai sumažintame šiltnamio efektas sukeliančių dujų kiekį iki 50 metų reikia imtis konkrečių veiksmų. Taigi ta ETS sistema, ES sistema numato ribas emisijoms, ji paremta technologijomis ir kaštų ir sąnaudų, analiz, sąnaudų ir naudos analizė tiksliau. Taigi, kaip e, Europos sąjunga turėtų transporto e, sektorių į ETS sistemą. Iniciatyvos turi eiti iš apačios į viršų. E, emisijų kvotos turi būti parduodamos aukcionuose. Ta sistema yra pusiau atvira, Emisijos turi būti mažinamos per transporto sektorių, ne kitus. Transporto sektorius negali pirkti sertifikatų iš kitų sektorių, tik tai taip galime pasiekti transporto sektoriaus tikslų. SETS e, gali sumažinti e, CO2 išmetimų lygių per paskatas numatomas įmonėms. Tik tai taip mes pasieksime energijos tikslų bei padidinsime oro kokybę miestuose. Ačiū. Merci beaucoup, Filipos, pour... Euh, Ačiū Filipui Vos. Dabar dvi minutės Evai Gunter. Prašau. Thank you. Um, Ačiū, pasisakysiu vokiškai. Šiandien norėčiau Jums pristatyti tokią idėją. Ji gal labiau realistinė, mažiau techniška ir įgyvendinama. Visuomenės transportas sąjungoje. Tai turėtų būti nemokama paslauga. Pervežimai miestuose yra dažnai uh, keliama, keliamas klausimas ir nemokamas visuomenės transportas tampa vis aštresnė tema ir tai aktuali ne tik uh, jaunimui tema, bet ir mums visiems kai kuriuose miestuose sąjungoje jau įgyvendinta ši koncepcija. Talinas Estijoje žinomiausias pavyzdys. E, Kitiems miestuose studentams jaunimui e, taikomos nuolaidos ir didelės nuolaidos e, visuomeniniam transportui. Tačiau nepaisant to jis vis tiek išlieka brangus ir žmonėms tai pakankamai nemažai kainuoja. Nemokamas visuomenės transportas padėtų kovoti su visuomenė segregacija. Taip pat ir ekologinis poveikis labai geras būtų, nes mažiau automobilių gatvėse būtų ir mažiau automobilių senamestyje ir mažesnė tikimybė, kad jūs partrenks gatvėje. Ir čia jau mano asmeninė patirtis. Sakyčiau, kad atėjo laikas S lygio priemoniai, veiksmingam planui galėtumėme nusistatyti tikslą per konkretų laikotarpį užtikrinti nemokamą visuomeninį transportą Europoje. Ta galima būtų pasiekti per subsidijas ir taip pat keičiant nacionalinius teisės aktus. Tose miestuose, kur ir jau dabar nemokamas visuomenis transportas galėtų tapti pavyzdžių, kaip atlikti darbus be papildomo finansavimo. Talinė, pavyzdžiui, tokiu būdu dalis pajamų mokesčio yra e, panaudojama, nes juk visuomeninis transportas aktualus kiekvienam miestiečiui. O greta to tai būtų puikiai reklaminė akcija visai sąjungai. Auga miestai ir atitinkamai auga e, juose gyventojų tankumas, todėl atėjo laikas užtikrinti visiems vienodas sąlygas ir galimybės naudotis visuomeniniu transportu. Dėkui. Merci beaucoup. Et à nouveau, on redonne la... Dėkoju. Dabar žodis vėl Filip Vos. Oui, parce qu'au fait, je vous explique, chaque intervenant... Paaiškinsiu, kodėl. Kiekvienas iš kalbėtojų pasisakys du kartus. Taigi dvi idėjos, dvi mintis, pasiūlymai po to tai aptarsime. Po to jau Filipai pasisakyti nebegalėsite. Man atrodo, aš net ir supratau, ką jūs sakėte. Mano antrasis pasiūlymas - išmanieji viešieji dviračiai. Vis populiarėja elektriniai automobiliai, dviračiai ir štai privatus automobiliai vis dar dominuoja miesto transporte. Dėl to atsiranda e, taršos problemos, e, klimato kaita bei e, iš esmės atsiranda kitų problemų. Na, o išmanieji dviračiai tiesiog gali kaupti energiją savo baterijose. Uh, E, ir praktiškai pasikrauna tie dviračiai, kai jūs juos minate. Tie dviračiai galėtų pakeisti automobilius, jie neišmeta CO2, tiksliau mažiau išmeta, sako kalbėtojas, jie oro kokybės e, ne, negadina ir lygiai taip pat ne, nereikia daug vietos jiems sustatyti, lygiai taip pat sportas yra sveikata, nepamirškime. Taigi, pirmiausia, reikėtų galbūt numatyti e, atitinkamą finansavimą infrastruktūroms, reikėtų taip pat e, didinti investicijas į dviračius pačius, į jų takus bei tiltus. Na ir trečias pasiūlymas, reikėtų dirbti su miestais ir reikia galbūt e, pasiremti, pas, vadovautis tiksliau tokių miestų kaip Kopenhaga pavyzdžiais. Reikia taip pat suderinti, sukoordinuoti e, šviesoforų sistemą tam, kad e, dviračių nesusidarytų kamščiai e, piko valandą. Ir jeigu jūs investuosite į tokius išmaniuosius įrenginius, tai atitinkamai pagerės oro kokybė ir gal netgi per transporto sektorių pavyks pasiekti energijos tikslų. Ačiū už jūsų pasisakymus. Na, O dabar iš karto kartu su Vim Vandekampu tai ir aptarsime. Jis yra EPP narys ir vienas iš koordinatorių. Prašau. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš e, pasieksiu e, mūsų e, jaunosios kolegės pavyzdžių ir pasisakysiu savo gimtają kalbą, kaip ponė Günter uždavė toną, taip ir aš tęsiu Pirmiausia, norėčiau pasveikinti šiuos tris jaunus ir nepaprastai šviesius žmonės. Džiugu, kad mes parlamente pamatome gyvus žmonės su gyvomis mintimis ir negyvename savo europietiškame burbulė. Žinote, kad burbulė gyventi, gyvenant galima užsikrėsti įvairiomis infekcinėmis lygomis. Aš norėčiau pakle, paklausti pono Foso, ar jūs esate Akselio Foso e, giminaitis, e, nes e, čia mūsų garsus kolega, na čia aš gal tiesiog juokauju. Aš tiesiog noriu paklausti dėl jūsų idėjų. Pavyzdžiui, galima nuspręsti, kad senamestyje mes nenorime įsileisti transporto priemonių su vidaus uh, degimo varikliais. Gal norime tik elektromobilių, nes jeigu mes norime uh, viską padaryti teoriškai, tai tai skamba gerai. Kodėl reikia nubausti žmogų, jeigu jis nori atvažiuoti į senamestį automobiliu, nes ten juk ir verslas yra, o parduotuvėms prekes reikia atvežti. O ką jūs žadate daryti su uh, trečiųjų valstybių paliečiais. Pavyzdžiui, serbai atvyksta į Vengriją, ukrainiečiai į Lenkiją. Ar jiems bus galima nemokamai važinėtis po senamestį, nes kas juos nubaus? Ir jeigu leisite, aš norėčiau dar Evai klausimą užduoti. Aš žinoma esu konservatorius. Ir man visada kyla tokios nuostabios mintis, kas už tai sumokės, mokesčius padidinsite – Na, kažkas juk galų gale už tai turi sumokėti. Aš puikiai žinau, kad Europoje yra miestų įgyvendinusių jūsų idėją. Taliną jūs pati e, paminėjote. Iš tiesų, kai kuriems miestams daug geriau pasiūlyti nemokamą visuomenį transportą, negu leisti, kad visą miestą nuodytų automobilių kolonos. Tačiau čia aš turiu e, tarsi pasirinkimą. Filipas, kuris nori nubausti nesilaikančiosius taisyklių, o Eva, kuri nori viską nemokamai išdalinti. Tai nežinau, kuris požiūris yra geresnis. Parolė, madame Rovodalon. Ačiū panu Vimui Nadakam, dabar žodis poniai Rovodalon. Dėkoju Jums atvykus e, į parlamentą, į šią tokią įdomią diskusiją. Matau, kad trys pirmieji pasisakymai buvo apie transporto vaidmenį klimato kaitos rytyje ir kaip, pavyzdžiui, užtikrinti kaip įmanoma didesnį judumą. Būtent mes už tai ir pasisakome čia šiame komitete. Tačiau tas judumas turi būti netaršus e, tiek aplinkai, tiek mūsų orui. Lygiai taip pat tas, ta judumo sistema turi būti prieinama visiems. Būtent mes šiame komitete šiais klausimais ir diskutuojame. Tai yra diskutuojame apie, pavyzdžiui, teritorinės kliūtis, kai kurių yra žmonių, kurie, pavyzdžiui, gali naudotis nebrangiu ir prieinamu viešuoju transportu, tačiau yra tokių žmonių, kurie neturi kito pasirinkimo, jie gali tik automobiliu važiuoti. Dažniausiai jie važinėja labai taršiais senais automobiliais. Šiandien Prancūzijoje labai daug apie tai kalbame. Tikriausiai girdėjote, kas vyksta su tomis geltonomis lemenėmis, e, geltonų lemenių judėjimu Prancūzijoje. Taigi, pasiūlymų mums reikia ne vien tik tai Prancūzijoje, visoje Europos Sąjungai reikia naujų sprendimų, naujų pasiūlymų. Mes švaresnio ir prieinamesnio judumo link einame. Taigi dabar reikia mums pasiūlymų, pavyzdžiui, dėl ETS sistemos ar, pavyzdžiui, dėl viešojo transporto nemokamo naudojimo. Taigi reikia pasverti visus už ir prieš abiem klausimais. Taigi dabar dėl nemokamo viešojo transporto. Tai būtų aktualiausia, aišku, miesto gyventojams ir turtingų miestų e, gyventojams, nes būtent iš mokesčių būtų finansuojama tokia sistema. Tačiau nepamirškime, kad kai kurių miestų biudžetas daug mažesnis ir ne, jie negalėtų to įgyvendinti. Ir štai pavyzdžiui, kaip galima būtų sumažinti viešojo transporto e, kaštus, galima galbūt būtų sumažinti PVM iki 5 procentų. Būtent e, toks pasiūlymas galėtų būti aktualus. Na, o dabar nepamirškime, kad ne vien tik tai mes patys dalyvavome transporto sektorėje kaip keleiviai, bet ne, yra juk žmonių, kurie ir dirba šiame sektorėje. Ačiū, kolegiai, dabar žodis ponui Kramer. Ačiū, ponė pirmininkė, ačiū už e, idėjas, už pranešimus. Džiaugiuosi galėdamas jūs čia pasveikinti. Socialinė dimensija svarbu. Svarbu ir judumas. Tačiau daug svarbiau nei judumas yra mytyba. Europoje daugelis vaikų negauna suočiai pavalgyti. Gal reikalaukime nemokamo e, pakankamo aprūpinimo maistu, kol tai nebus užtikrinta, tol skeptiškai žiūrėsiu į pasiūlymus dėl nemokamo visuomenio transporto. Padėkime tiems, kuriems sunkiausia. Berlyne jau 25 metai nebuvo padidintas automobilių stovėjimo mokestis, tačiau kasmet didinamas viešojo transporto kainos. Ir tai visiškai nesažininga. Ir kitos kainos auga. Vokietijoje kasmet 50 milijardų eurų investuojame į klimatą keičiančios technologijas ir kitus dalykus. Čia mes turime keisti. keisti. Aš kaip žalesis reikalauju tik visų, visų vienodų taisyklių visiems, labai kukliai. O kalbant apie transportą, tai svarbiausia neapsiriboti tiesiog kitais automobiliais. E, pacituosiu labai jauną merą prieš 25 metus socialdemokratą, kuris sako, automobiliai žudo miestus. Jeigu elektromobiliai e, važinės gatvėmis tai ir visas, e, visa elektra bus iš atsinaujančių šaltinių, net ir tada miestuose karaliaus automobiliai, o ne žmogus. Todėl dviračių iniciatyva yra puikiai. Šiaurėje jau dviračių daug, nes mažai kalvų, pietuose daug kalnų, todėl elektriniai dviračiai yra puikiai išeitis, senasis argumentas nebegalioja, beje nepagalvokime ir apie krovinių peržvežimą sakykime, kad e, būtų 50 procentų sunkvežimio elektra varomi. Tai jau būtų didžiulė pažanga. Maršrutas e, Berlynas, Paryžius, e, Madridas. Čia būtų didžiulis sutaupimas. Aš, man nereikia nemokamo visuomenės transportą. Aš galiu susimokėti. O tiems, kurie trūksta pinigų, jie turi uh, E, važinėtis nemokamai, o Berlyne visuomeninis transportas kainuoja dvigubai brangiau nei vienoje, kur per dieną socialiai prašiausiai gyvenantis moka po eurą per dieną, Berlinė daug daugiau. Ir aš galvočiau, kad reikėtų gal kitaip pradėti gyvendinti jūsų idėjas. Dėkoju, aš pati trumpai pasisakysiu, nes užrašiau kalbėtojų sąrašą, taigi kaip ir sakiau, labai trumpai. Uh, Filipai, sutinku su tavimi. Reikėtų galbūt nuspausti greičio pedalą, ypač veiksmų kovos su klimato kaitas rytyje. Mes tą turime vieną planetą, Ir transportas yra vienintelis sektorius, kuris nesumažino savo CO2 emisijų kiekio per 30 pastarųjų metų. Taigi mums transporto komitetui tai yra prioritetas. Na, o dabar, jeigu pakalbėtume apie mokesčius, tai mes šavo darbą atlikome. Štai, pavyzdžiui, transporto komitetas patvirtino tą e, europinį mokestį. Prieš jūs netgi sėdi pati pranešėja, ponė Revodalion. Ateityje sunkvežimius reikia apmokestinti, jie yra didelės transporto priemonės ir daug teršia. Bet taip pat nereikėtų pamiršti, kad reikėtų galbūt krovinius perkelti į geležinkelius ir į jūrų transportą. Į dabar tu kalbi apie ETS sistemą. Taip, sutinku. Dėl to, kad pavyzdžiui, COP24 jau greitai vyks ir transportas į tai nėra įtrauktas visiškai. Aš kaip žalioji esu už kerozino apmokestinimą. Nesuprantu, kodėl, pavyzdžiui, tai iki šiol dar nėra padaryta. Tačiau, pavyzdžiui, galbūt e, tokiu atveju jau nebebus skrydžių už 20 eurų tarp Paryžiaus ir Romos. Taigi, galbūt reikėtų pasiremti čia teršėjas moka principu. Na ir kitas mano klausimas Evai. Taip, reikia stiprinti viešojo transporto pasiūlą, miestuose reikia mažinti automobilių skaičių. Nepamirškime, kad miestuose, kai žmonės važiuoja automobiliu, dažniausiai važiuoja mažiau nei 3 km, taigi reikia galbūt ieškoti kitų alternatyvų. Taigi mano klausimas būtų štai koks. Ar nereikėtų bandyti pakeisti galbūt mąstymą žmonių, kad žmonės nebevažinėtų automobiliais, o kad važinėtų bendrai viešuoju transportu? Taigi kas atsakys pirmiausia, nuo ko pradėsime? Filipai, prašau. Mielai atsakysiu, kadangi dauguma klausimų buvo užduota vokiškai, tai vokiškai ir atsakysiu. Gal. Atsakysiu pirmiausia ponui Krameriui, maloniausias mm, pasisakymas, ačiū, kad palaikote mano išmaniųjų dviračių mintį, tačiau mano kontrklausimas būtų, ką daro sąjunga, kad išmanus elektroniniai dviračiai būtų stipriau remiami Ar iš karto į visus komentarus man reikia sureaguoti? Dėl kitų klausimų, dėl SETS e sistemos buvo teirautosi, buvo pasakyta, kad kuriems žmonėms e, reikia automobilio, kad nuvyktų iš A į B, kad kažką atsivestų, atsivežtų, kam reikia juos apmokestinti. S ETS sistemos tikslas įvertinti tą neigiamą išorinį poveikį. Ir jį reikia apskaičiuoti, nesvarbu, kas tą išorinį poveikį sukelia, jis egzistuoja. Kad ir kokiu tikslu jūs kažkur važiuojate, tas neigiamas išorinis poveikis egzistuoja ir jis turi kainą. Būtent dėl to man svarbu tą mokestį nustatyti kiekvienam. Na, jeigu jūs esate kažkokiu amatininkas ar e, kitas e, žmogus, kuriam reikia būtinai automobilio savo darbe, gal tada reikia pasirūpinti mažiau aplinką teršiančią transporto priemonę dėl kito klausimo, kas Kaip pakeisti situaciją iš esmės? Net ir pakotovicų susirinkimo viskas kainuoja pernelyg mažai, geriau reikėtų rinktis e, traukinį. Aišku, yra daug išlygų, nesakau, kad SET sistema yra vienintelė galimybė, tačiau aš manau, kad apivartinių taršos leidimų kainos daug didesnės būtų, nes jeigu transporto sektorius jame dalyvautų, kadangi nebūtų taip paprasta kaip energetikoje pakeisti e, iškastinę energiją atsinaujinančią. Būtent dėl to reikėtų įtraukti transporto sektorių į tą sistemą. Viliuosi, kad nepamiršau nei vieno klausimo. Ačiū Filipai, Eva, prašom. Ir aš pasisakysiu vokiškai. Aš nesu ekspertė, tik studentė, domiuosi, skaitau, negaliu atsakyti apie kainą. Ir dažnai argumentuojama, kas sumokės. Tai kaip argumentas prieš nemokamą visuomenį transportą. Tuo pat metu yra įgyvendinta ši mintis kai kuriuose miestuose ir Taline. Pavyzdžiui, nu, padengamos išlaidos iš pajamų ir pelno mokesčio. Uh, Mes dažnai e, galvojame, kad tik atskiruose miestuose tai būtų įvesta. Ne, sakyčiau, nemokamas visuomeninis transportas turėtų būti kiekviename mieste. Būtent dėl to reikia ne savivaldybių lygio, bet es lygio iniciatyvos. O mano, man žinoma, statistika liudija, kad bilietai visuomenio transporto tikrai nepadengia visų transporto išlaidų. Dažnai reikalauja visuomenės transportas didelių subsidijų, todėl nebūtų jau tiek daug ir prarandama, jeigu būtų atsisakoma bilieto. Važiuojant visuomeniu transportu, gal geriau žiūrėkime į tuos miestus kaip pavyzdį, kurie jau da, e, daro ir yra nemažai pasiekę, negu turėtumėme žiūrėti atgal. Tie miestai bando, eksperimentuoja, yra tarsi laboratorijos. Aš manau, kad kainos klausimą išspręsti įmanoma ir manau, kad mano idėja įgyvendintina. O reaguojant į jūsų mintį, kad pavyzdžiui geriau būtų orientuoti kainą į asmens uždirbamą pinigų kiekį. Tai atsakysiu štai kaip. Jeigu mes siūlytume nuolaidas mažiau uždirbantiesiems, tai jie gal daugiau ir važinėtų visuomeniniu transportu, uh, mažiau automobiliais, tačiau tai kartu reikštų, kad tie, kurie gali nusipirkti automobilį, leistų savo daugiau ir važinėtų automobiliais tik turtingieji. Aš sakyčiau, tai nebūtų teisingas požiūris. Mes turime sukurti vienodas paskatas visiems važinėti visuomeniu transportu. Ne dėl to, kad neturite automobilio, bet dėl to, kad taip yra pigiau. Dėl to reikėtų rinktis visuomeninį transportą. Aš suprantu, kad uh, E, nemokama mytyba yra kilni mintis, tačiau tai dvi skirtingos temos nesulygintinos. Ir dėl to aš e, taip nelyginčiau situacijos. Ačiū už jūsų pastabas. O dabar jūsų išklausysime dėl mūsų turizmo sektoriaus minčių. Peliumi Fadarai suteiksime žodį. Dėkoju. Aš norėčiau išdėstyti savo idėją, tai reiškia e, kultūrinio paveldo tvarumą stiprinti. Tvarumas čia yra aspektas susijęs ne tik su apsauga, bet ir su vietos bendruomenų įtraukimu į paveldo saugojimą. Dėl to tai yra svarbu. Dėl to reikia įtraukios paveldo valdysenos, būtina taip pat ištirti visą potencialą, kad galima būtų visus tai įtraukti ir prie vietos bendruomenę, jaunimą, privačias ir viešasias struktūras. Pavyzdžiui, vietos vyriausybės galėtų renkti sutikimus su jaunimu, su privataus sektoriaus subjektais kad būtų galima visiems išsakyti savo lūkesčius susijusius su kultūros paveldų saugojimu šis bendradarbiavimas ir dialogas galėtų būti savotiška tokia diskusijų vieta, kur galima būtų susitikti, keistis mintimis ir paskui europinių lygmenių kelti įvairias idėjas, išsiaiškinti, kokias alternatyvas būtų galima rasti e, tam paveldui apsaugoti, kad būtų galima keistis idėjomis geriausią praktiką. E, Būtina, kad administracinė aplinka ir politikai skatintų bendradarbiavimą, kad būtų ieškoma lėšų finansuoti vairioms paveldų saugomų iniciatyvoms. E, būtina, kad tarp gyventojų, kultūros paveldų ir lankytojų būtų užtikrintas tarp tų visų interesų geresnis balansas. Turistinės kryptis yra svarbios. E, taigi, būtina taip pat mokyti kultūrinio raštingumo susijusio su paveldų saugojimu. Taip pat svarbu padidinti jaunų žmonių vaidmenį e, saugant paveldą. Visą tai sustiprins Europos e, paveldo idėją, taip pat paskatins e, keliaujančiųjų atsakingą elgesį. Naudoti skaitminius platformomis ir internetu tam, kad būtų galima įtraukti į tai įvairius e, subjektus, nes socialinė žiniasklaida yra svarbus instrumentas, tai yra tardvėje, kur visi susitinka ir gali ieškoti bendro sprendimo ir supratimo dėl kultūros objektų, dėl jų saugojimo, dėl tvaraus turizmo plėtojimo. Galiausiai kultūrinis paveldas paveldas yra e, esmė dažniausiai bet kurios turistinės krypties. Tad svarbu e, išsiaiškinti, kokie mūsų tikslai galėtų prisidėti prie tvaraus vystimosi tikslų įgyvendinimo. Būtina, kad mūsų planeta būtų gražesnė ir kad ją būtų maloniau lankyti, nesvarbu kur. Ačiū. Pirmininkė dėkoju, dabar žodis Evai. Jie mums išdėsis kitą idėją apie turizmą. Ja, es geht um Transport. Ačiū. Transportas ir turizmas. Šių idėjų, šių reiškinių rėmimas kamiškose vietovėse. Siūlome, siūlyčiau čia vėlgi e, užtikrinti nemokamą visuomenį transportą bei pasirūpinti, kad stipriau bendradarbiautų skirtingų valstybių narių transporto įmonės, aš gyvenau, esu gimusi nedidelėme kaimelėje prie Prancūzijos sienos, 300 žmonių ten gyvena ir labai sunku ten yra gyventi, nes žinote, kad kaimiškose vietovėse labai trūksta visuomeninio transporto ir labai sunku, pavyzdžiui, nuvykti į greitimą valstybę, nėra tiesioginio maršruto, todėl čia reikėtų sustiprintis bendradarbiavimą tarp sąjungos valstybių narių, čia jau daug pasiekta ir reikia, kad būtų stiprinamas visuomenis transportas ne tik vienoje valstybėje, bet ir tarp sienų. Pavyzdžių jau yra, tačiau labai dažnai norint nuvykti į užsienį reikia automobilio. Kalbant apie mano gimtąjį kaimelį, jeigu automo, autobusai sujungtų ne du Vokietijos kaimus, bet Vokietijos ir Prancūzijos kaimą, tai jau būtų didžiulis, didžiulė pažanga. Nereikia apsiriboti tik Vokietijos ir Prancūzijos geležinkelių bendradarbiavimu, reikia žiūrėti smulkiau. Tokie tiesioginiai maršrutai leistų tokiems jaunuoliams kaip man uh, nesirinkti automobilio, jeigu nenori važiuoti dėl asmeninių priežasčių, dėl įsitikinimų, sumažinę visuomeninio transporto kainą iki nulio, mes pasieksime, kad ji rinktųsi tiek vietos gyventojai, tiek turistai. Aš manyčiau, kad finansuoti būtų galima e, užtikrinti iš naujų šaltinių, taip pat panaudoti esamus regionų rėmimo instrumentus, perskirtant finansavimą. Tuo pat metu reikėtų ir papildomų valstybės subsidijų. Es lėšos, kaip žinome, ribotas. O kaimiškose vietovėse mes žinome, kad yra į ką investuoti. Dėkoju. Ekoturizmo vystimas ir informacija apie jį. Man patinka žmonės ir man patinka keliauti, subežinti su jais. Kai lankiausi Majorkoje, e, mano šalyje Ispanijoje, vienas dalykas, kurį pamačiau, ten buvo e, labai svarbus. Aš lankiausi Slovenijoje ir pamačiau, kad ekoturizmas gali padėti geriau vieniems kitus surasti ir suprasti. Manau, kad tai būtų teisinga kryptis vystant rydienos mūsų gyvenimą ir tai galėtų būti tvaraus turizmo kūrimas. Tai galėtų būti ES prioritetas - informuoti, e, dalintis atsakomybę tarp vartotojų ir piliečių būtų labai svarbus dalykas. Taigi tvaraus turizmo kaip ekoturizmas praktikos plėtojimas būtų svarbus dalykas. Kitas dalykas - reikėtų daugiau žinių žmonėms apie tai, kaip sumažinti savo poveikį neigiamą, kai keliaujame. Reikėtų e, atsakingų veiksmų. Trečias dalykas Būtina teikti paramą mokslo tyrimams, kad atsirastų mokslo tyrimo ir finansiniai mechanizmai, kurie padėtų kaupti duomenis, kurie padėtų vystyti valstybėms turizmą atsakingai, kad sprendimai turizmų srityje būtų priimami atsakingi, kad būtų galima plėtoti tvarų turizmą. E, ekoturizmo idėja nėra nauja. Tiesiog tai yra ta keliavimo rūšis, kuri yra draugiška vietiniams žmonėms. Ji tai e, išlaiko pagarbą atskiroms teritorijoms. Ir manau, kad kaimo vietovės taip pat tuo būdu būtų, gal, būtų galima įtraukti labiau į turizmą. Mm, tai padėtų saugoti aplinką, tačiau e, sėkminga visa tai bus tik tada, jeigu bus įtraukti įtrauktas ne tik privatus ir viešasis sektorius, bet ir vietos bendruomenės. Ačiū. Pirmininkė, ačiū už išdėstytas mintis. Pradėkime diskusiją. Ir pradėkime nuo Vim Vanderkam. Prašau. Voorzitter, eh, dank. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Man asmeniškai daug labiau patinka antrojo raundo, o ne pirmojo raundo idėjos. Aš visiškai palaikau e, Pelumi, jeigu teisingai ištariau jūsų vardą, mintį, kad reikia daugiau dėmesio skirti tvariam turizmui. Tačiau vėlgi kyla toks nemalonus klausimas. Yra toks dalykas kaip subsidiarumas. Mes labai norėtumėme, kad vietos ir regionų valdžia ir vystytų tą tvarų turizmą. Gal aš ne viską teisingai supratau, čia aš neižvelgiu tiesioginio es įsikišimo poreikio. Na, e, buvau kažkada jaunas, labai labai seniai žinoma, ir e, tada domėjausi ne tik tvariu turizmu, bet ir galimybę nuvykti į diskoteką, į bariuką ar į pa, tą pačią Barceloną būčiau mielai nuvykęs. Taigi, kokias galimybės mes norime sukurti ir kam? Jaunimui ar pagyvenusiesiems? Beje, kalbėtos replikuoja kažkam iš salės ir tai jie negirdi, į kokias replikas yra atsakoma. Atsiprašau, sako kalbėtojas. Taigi, transportas ir turizmas kaimiškose vietovėse. Čia iš tiesų yra didžiulių problemų mūsų uh, viešojo transporto įmonės e, dirba rinkos pagrindu ir ten tiesiog per mažai e, keleivių. Niderlanduose savanoriai užtikrina tam tikrus maršrutus. E, visuomeninė transporto įmonė suteikia autobusą, kurį vairuoja savanoris. Ar tokia mintis būtų palankiai jūsų idėjai? Ar iš karto jūs siūlote atidaryti valstybės išdą? dėl ko, kaip jau žinote, aš turiu didelių abejonių dėl ekologinio turizmo. Tai puikiai dera e, su tuo, ką daro Klaudija Tapardėl ir Klaudija Monturo, nes jos nuolat kovoja už tvarų turizmą. Ir sakyčiau, čia jau tikrai Europos uždavinys. Dėkui. Monsieur Wim van de Kom, Madame Ayala Sender, la parole est à vous. Pone Ayala Sender. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū mūsų svečiams už išdėstytas mintis. Norėčiau pristatyti savo vadovės organizacijos požiūrį. Tai yra socialinio turizmo tarptautinė asociacija. Tai yra atsakinga ir socialinį turizmą vienijanti organizacija. E, tvarumą irgi apima mūsų e, kūruojamas rytis. Pirma, norėčiau kreiptis į ponę Fadarę ir norėčiau pasakyti štai ką. Ispanijoje, nes jūs labai jauna, Ispanijoje, kaip jau sakiau, yra tokių mokyklų, dirbtuvių, kur jauni žmonės, kurių socialinė padėtis nėra labai sunki, tie žmonės tie žmonės išmokdavo tokių, tokio amato, kuris būdavo susijęs su tradiciniais amatais, kuris būdavo puoselėjimas jų kaime ar miestelėje. Tas mokymas apimdavo 2-3 metų laikotarpį. Šimtai tūkstančių jaunų žmonių dalyvavo tuose mokymuose šią idėją buvo pabandyta perkelti į europinį lygmenį. Tai jauni žmonės buvo savo gyvenimo kūrėjai, taip sakant. Jų dėka pagerėdavo kultūros objektų situacija, jie taisydavo vairius paminklus, juos atgaivindavo, atnaujindavo ir panašiai. Vim Vandekamp išėjo ir nesiklauso, bet tam reikia lėšų visam tam. E, kelionių organizatoriai sako, kad e, viską sureguliuoja rinka. Būtent dėl to turizmui atskirų lėšų nebeskiriama. Lėšos galėtų būti skirtos iš kaimo plėtros e, lėšų, galėtų būti lėšos skiriamos taip pat e, iš e, kitų šaltinių. Aš suprantu, kad jūs kalbate apie ekoturizmą ir paramos programas tam. Aš sutinku su jumis, tai yra pozityvus dalykas. Dabar viešasis transportas kaimo vietovėse. Aš esu iš tokių regionų, kur yra vienas miestas, o visa kita yra kaimiškos vietovės. Transportas labai svarbu, kad egzistuotų viešieji autobusai. Tai svarbu. Dažnai tai yra mokyklos autobusai, bet jais važinėja ir šiaip paprasti gyventojai gyvenantys e, tose vietovėse, kurie pasinaudoja mokyklos autobusu nuvažiuoti ir grįžti į miestą. Mes bandome, kad nebūtų sukurti monopoliai, tačiau mes pritarėme tam, ką jūs sakote, reikėtų daugiau įvairovės transporto srityje. Dar dėl ekoturizmo. Čia norėčiau vėl kreiptis į ponę Fadarei. Be abejo, svarbu kovoti į masinį turizmą. Tai, kas vyksta šiandien Paryžiuje ar Barcelonoje, yra negerai. Reikia, kad turizmo poreikis būtų šiek tiek perskirstomas ir kad daugiau turizmo būtų nukreipta į kaimiškasias vietovės. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. EKR atstovo ar yra, ar kas nors norėtų kalbėti? Ponas Demesmaker. Ne, jūs nepasisakysite? Tęsėme toliau. Pone Maisner. Nenorite pasisakyti? Pone Kramer, žodis jums. Ja, vielen dank. Turismus, kan turismus. Ačiū. Turizmas gali sugriauti patį turizmą kaip idėją. Todėl jis turi būti ekologiškas ir tvarus. Ir aš pritariu jūsų minčiai. Tačiau aš nepritariu minčiai, kad mes turime pernelyg mažai pinigų. Pinigų pakanka, tik jie netam išleidžiami. Pavyzdžiui, Štutgarte išleista 10 milijardų tam, kad sumažinti vienos stoties pajėgumus per pusę. Skamba kaip nesąmonė, bet tokia realybė. Ir dešimtmečius leidžiame milijardus e, geležinkelio tinklo Europoje plėtoti, tačiau mes vis dar turime susiskaldimą, geležinkeliai nutrūksta prie sienų ir yra 80 kažkur tarp valstybinių projektų Europoje, jeigu mes netrukus juos įgyvendintumėme, tai Europa tikrai taptų vieninga. Tai būtų puiku, tai būtų ekologiška. Kalbant apie patį turizmą, jis privalo būti tvarus, aš palaikau šią mintį ir čia Europa yra pasistumėjusi daug toliau negu valstybės narės. Pavyzdžiui, Europa skiria finansavimą ilgiems e, dviračių takams e, ir tvariai infrastruktūrai. Vokietijos vyriausybė neskiria ne cento tam, kad būtų pastatyti e, dviračių takai tarp miestų tai finansuoja, turi finansuoti pačios savivaldybės. E, Europa skiria tam lėšų, taip pat mums pavyko užtikrinti labai svarbų dalyką, kad nu, ketvirtadienį tą padarėme, kad galima traukiniu vežtis ir dviratį. Sakyčiau, tai puikiai puikiai kombinacija - traukinys plus dviratis. Mums pavyko tą pasiekti čia Europos dėka. Mes tuo džiaugiamės, atsiveria čia naujos galimybės, kalbant apie tarp valstybinius maršrutus, čia yra daug neigiamų, tačiau yra ir teigiamas pavyzdys. Tai yra e, tramvajus tarp Strasbūro miesto ir Kėlio miesto. Vokietija to senai siekia, prancūzai nesutiko ilgą laiką, o dabar tai pasiteisinęs projektas ir kur tik tramvajus pakeičia autobusus, pakeič, išauga keliaivių skaičius kažkur dvigubai. Yra ir Zarbriukenė gerų pavyzdžių. Taip turizmui, taip tvariam turizmui, nes bet koks kitas turizmas sugriaus turizmo idėją, sugriaus mūsų žemę. Mes norime, kad mūsų vaikai ir anūkai galėtų džiaugtis gražia aplinka. Dėkui. Euh, Kažkas dar gal norėtų pasisakyti? Pusę minutės poniai Ajala Sender suteiksime dar. Dėkoju. Aš tik norėčiau grįžti prie to, kas buvo pasakyta ne, apie nemokamą viešąjį transportą mieste. Kai buvau jauna, padariau tą pačią klaidą kai kalbam apie nemokamą transportą, juk vis tiek kažkas moka už jį, mokama iš bendruomenės mokesčių. E, kartais įmonės nenori daryti socialinių e, išlaidų ar nemokamų transportų ir ekoturizmui plėtoti. Tai svarbu tai pasakyti. Na, negalim sakyti, kad transportas nemokamas. Kažkas už jį vis tiek sumoka galiausiai. Ir būtent dėl to reikia ieškoti finansavimo, galbūt iš ES fondų. Bet tos lėšos juk irgi yra mokesčių mokėtojų pinigai. Svarbu tinkamai paskirstyti turimas lėšas. Pirmininkė, ačiū už siūlymus dėl ekoturizmo. Tai yra mūsų komiteto vienas iš prioritetų. Mes savo komitete siūlome, siūlome susirinkti darbo grupės susitikimus šią e, kryptim. Kai tikrai užsimi turizmu, nevažiuoji automobiliu, eini pėščias arba važiuoji dviračiu. O kaip jūs žvelgiate į ateities turizmą? Europą šiemet priėmė daugiau negu 600 milijonų turistų. Per metus mūsų yra 500 milijonų. Rytoj tų turistų bus dar daugiau. Tad kaip daryt? Ar apie tai spėjome pagalvoti, kad ekoturizmo idėja būtų išlaikyta, ir galima suprasti ir žmonių siekį atrasti Europą, atrasti pasaulį, keliauti. Tai šiaip didžiulis klausimas. Kaimiškos vietovės taip pat svarbios turizmui. Tai, tai pirmiausia svarbu taip pat ir miestų kultūra ir be to nieko nesužinosi. O dabar leisime apibendrinti peliumį pirmąjį. Atsakysiu ispaniškai. Aišku, svarbu pabrėžti jaunimo iniciatyvos svarbą. Mes čia atvykome ir manau, kad galime e, apie ekologinį turizmą pateikti savo idėjas. Kai dėl tų mokyklų dirbtuvių jūs Sakėte, kad tai yra savotiškas būdas jaunimą tiesiogiai įtraukti į šios darbus. Tai iš tikrųjų svarbu. Jauni žmonės įtraukiami į paveldo saugojimo darbus. Socialiniai tinklai taip pat turi būti tam panaudoti, nes žmonės per juos gali gauti informaciją, gali būti įtraukti tuos darbus, jie gali daugiau sužinoti apie tuos klausimus. Ir tuo būdu juos galima labiau įtraukti, dalyvauti tuose darbuose. Jauni žmonės turi daug klausimų. Reikia suprasti, kad tvarus turizmas yra ypatingos svarbos klausimas, kaip ir kultūros paveldo išsaugojimas, kuris yra toks svarbus. Dabar norėčiau atsakyti ponui Vanderkam. Jūs klausėte apie ES vaidmenį. Na ir iš tikrųjų, vietos ir regioninės administracijos struktūros vaidina svarbu vaidmenį, bet taip pat manau, kad ES gali padėti. Vėlgi, grįžtant prie jaunimo, e, galima e, parengti ES lygmenių e, kultūrinio raštingumo tam tikrą programą, kurią būtų galima gyventi ir nacionalinių lygmenių. Ir jeigu bus ta idėja, kuri kyla iš ES, tai tuomet būtų dar geriau, tai sustiprintų vietos valdžios veikimą. Dėl lėšų. Aš apie Freiburgą buvo kalbama, kur daug pinigų buvo išleista, bet greičiausiai nebūtina buvo tai daryti. Sakoma, kad svarbu sužinoti, kokie yra vietos poreikiai, poreikiai pirmiausia. Reikia uh, galbūt daugiau investuoti į tyrimų atlikimą, į mokslo tyrimus, į duomenų surinkimą, kad galėtumėm geriau nustatyti, kur verčiausia yra investuoti. Nes priešingų atveju neturės prasmės visą tą veiklą. Ačiū. Eva, prašau. Ja, wieder auf Deutsch. Ačiū, pasisakysiu vokiškai. Dėl finansavimo klausimo ir ar tai apsimoka Taip, e, ekonominė graža yra svarbiausias kontrargumentas. Aš esu kilusi iš kaimiškos vietovės ir pati asmeniškai su tuo susidūriau. Mano miestelėje dar pakankamai autobusų važiuoja, tačiau net ir jie važiuoja beveik visada tušti. Taigi čia tarsi dviejopa problema būtų ir dvigubas sprendimas. Sumažinkime kainą ir užtikrinkime tarp valstybinius maršrutus. Tai padėtų kaimiškoms vietovėms. Mano gimtinėje, jeigu jau žmogus turi automobilį, nebūtinai kiekvienas jį turi, jis visada renkosi automobilį. Nes kaina panaši, nesvarbu, ką renkiesi, kainuoja labai panašiai, mano nuomonė. Beje, automobi, e, automobilius paprastai renkas tie, kas jos turi, o kas neturi, tai e, neturintis pinigų ir žmonės iki 18 metų, 18 metų. Taigi paprastai vengiama rinkti autobusą. O reikia tą pakeisti, nemokamas visuomeninis transportas e, tą padarytų, mums reikia gal savivaldybių tarpusavio bendradarbiavimą stiprinti ir čia nebūtinai tik ES įsikišimas įmanomas. Aš tą suvokiu, labai Ačiū Jums už išsakytą e, palaikymą ir aš suprantu, kad yra jau daug padaryta ir aš tikrai džiaugiuosi tuo, kad bus galima netrukus traukiniu vežtis savo e, dviratį. Taigi dėkojame mūsų svečiams, trims jaunuoliams. Dėkoju už diskusiją. Galite bet kada atvykti į mano komitetą, bet tik tai ne į tribūną. Bent jau ne visada. Taigi dėkoju už diskusiją. Džiaugiamės, kad e, Europos e, jaunimo renginys kasmet vyksta. Mes, aišku, jį labai palaikome. Taigi dėkoju visiems ir iki pasimatymo. beaucoup. Hein. Merci. Vous êtes vraiment euh, hyper, hyper. Allez, nous continuons nos débats et nous allons directement. Taigi, tęskime diskusijas dabar. Kalbėsime apie pranešimą dėl gyvūnų apsaugos juos vežantės viduje ir už jos ribų. Keith Taylor pranešimas, žodis jums, kolega. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti kolegoms už jų aktyvų dalyvavimą rengiant šią nuomonę dėl įgyvendinimo ataskaitos dėl reglamento 1-2005. Devyniasdešimt iš viso pakeitimų maždaug gavau. Taigi aš labai apgailestauju, kad praėjau dešimt metų nuo reglamento įsigaliojimo, o pažeidimai vis dar tie patys ir niekas nesikeičia. Beje, džiaugiuosi, kad kolegos pakeitė, pateikė pakeitimų dėl gyvūnų gerovės didinimo. Pavyzdžiui, per geresnį gyvendinimą, per stipresnį kontrolės mechanizmą ir sankcijas. Transporto. Tai čia buvo kolegos iš Agrina, o transporto e, komitete labiausiai aktualūs yra pervežimo klausimai. Pirmiausia, mes siekiame sumažinti gyvų gyvūnų pervežimo laiką. Reikia dažniau organizuoti kontrolės ir patikrinimus prieš juos pakraunant. Ir beje, ne visada laikomasi e, taisyklių dėl eksporto, nepaisant to, kad ETT yra pasakęs, kad ES taisyklių reikia laikytis iki pat jų kelionės tikslo pasiekimo, net jeigu jis yra trečiosiose šalyse. Taigi, kokia dabar situacija? Mes vis dar dirbame su kompromisiniais pakeitimais. Balsavimas vyks rytoj, bet kai kurios frakcijos paprašė daugiau laiko. Todėl jau kito posėdžio, komiteto posėdžio metu balsuosime dėl šio pranešimo gruodžio 3 dieną. Na, o kitos savaitės pirmadienį, 26 dieną, 6 vakare šešėlinių po, pranešėjų posėdis dar vyks. Kolegos, norėčiau e, priminti, kad parlamentas jau balsavo vieną kartą 2012 metais dėl gyvūnų apsaugos juos vežant. Aš tikiuosi, kad nereikės mums savo pageidavimų reikalavimų kartoti ar e, susilpninti poziciją savo. Nepamirškime, kad milijonai ES piliečių pasirašė e, dėl to, kad gyvūnai nebūtų vežami ilgiau nei 8 valandas. O tai yra vienas, o tai yra jau konkretus e, veiksmas. Ir beje, kodėl mes dabar turėtume pasilikti prie status quo, jūs tai, juk tai, ta situacija nėra patenkinama, neturime kankinti gyvūnų, reikėtų bandyti išvengti beprasmių jų kančių. Labai tikiuosi, kad mums pavyks kartu surasti kompromisus. Dar šiandien išsiuntinėsime kvietimus su pasiūlymais dėl kompromisinių pakeitimų, o per tą laiką, aišku, mielai lauksiu bet kokių pakeitimų ar teksto patobulinimų pasiūlymų. Ačiū gerbiamam pranešėjui. Prieš pradedant diskusiją su šešėliniais pranešėjais ir visais kitais norinčiais dalyvauti diskusijoje, norėčiau pasveikinti Liverno merą. Sveiki atvykę į komitetą. Kur dabar jūs sėdite? Prašyčiau atsistoti. Ponas Filiponų Garan. Taigi meras prie mūsų atvažiavo čia iš Italijos. O dabar tęsime posėdį. Taigi, ponas Deli, dabar žodis jums. Ne, atsiprašau, pirmą ponę Demontę. Jis, jis. Į kolegą kalbės ponas Demontė vardu. Taigi, manęs paprašė perskaityti jos pranešimą, nes ji negalės atvykti laiku. Pirmiausia, noriu padėkoti pranešėjai už visą atliktą darbą. Prieš komentuodamas kompromisinius pakeitimus norėčiau pasakyti, kad EPP mato čia valstybių narių įgyvendinimo didelę problemą. Ir beje, Europos komisija netinkamai savo tikrinimo prievalę atlieka gyvūnų apsaugos teisės aktai turi būti geriausiai gyventinami ES. Būtent todėl e, mes turime tinkamai užtikrinti stebėjimą transporto grandinės ir užtikrinti teisės aktų laikymasi. EPP mano, kad prieš besimant bet kokių veiksmų parlamentas turėtų e, kreiptis į komisiją su prašymu pristatyti vykdomą tyrimą dėl dabartinio reglamento įgyvendinimo ir taikymo. Bet koks e, ilgų kelionių uždraudimas turi būti e, įvertintas, prieš tai tiksliau jo poveikis turi būti įvertintas EFSOS komisijos e, vietos valstybių narių valdžios institucijų bei gyvūnų gynimo organizacijų. Rengdami politinius sprendimus mes turėtume atsižvelgti į gausybę įvairiausių faktorių. Valstybės narės turėtų griežtesnės e, pozicijos dėl patvirtinimo procedūrų, pavyzdžiui, kelionės jūrai ir ilgos kelionės atveju. Taip pat reikalingas glaudesnis bendradarbiavimas tarp ES ir ne ES valstybių. Taip pat reikalinga stebėjimo sistema, atitikties stebėjimo sistema. Na ir pabaigai, viena vertus reikia didesnio informatumo, mokymų, gerosios praktikos kleidimo, o kita vertus komisija turėtų imtis veiksmų prieš tas valstybės narės, kurios neįgyvendina sistemiškai direktyvos. Aš tikiuosi, kad kompromisinių pakeitimų dėka mums pavyks pasiekti subalansuoto ir gerai pasverto teksto. Ačiū dabar, tiksliau, ačiū ponui Dėlį, dabar žodis ponui Zinkė. Aš keletą pastabų norėčiau tarti. Pirmiausia, norėčiau savo partijos poziciją pristatyti. Galbūt nereikėtų čia kalbėti apie naują teisės aktą. Reikėtų galbūt įvertinti, kaip įgyvendinamas jau egzistuojantis teisės aktas, kuris buvo patvirtintas 2005 metais. Mes e, turėtume įvertinti, kaip yra laikomasi reglamento nuostatų. Ir Tai galėtų būti geriausias sprendimas, tačiau vis dėlto mūsų partija mano, kad reglamentas nėra tinkamai įgyvendinamas. Mes esame įsitikinę, kad čia reikia atkreipti dėmesį į keletą pagrindinių dalykų. Pirmiausia, teisės nuostatos turi apimti bet kokį pervežimo būdą, visus pervežimo būdus. Reikia akcentuoti taip pat pervežimą jūromis, nes e, šios ryties kontrolė yra daug sudėtingesnė nei sausumos transporto atveju. Antras dalykas - gyvūnams turėtų būti teikiama tinkama veterinarinė pagalba. Na ir trečias dalykas - mes esame įsitikinę, kad kont kontrolės negali apsiriboti vien tik tai eksporto ir importų ES viduje. Mes taip pat turime ir privalome, taip pat iš moralės pusės privalome kontroliuoti ir transportą iš ES į trečiąsią šalis. Na, ir dar pasakysiu, kad čia yra tikrai puikių pasiūlymų. Aš puikiai suprantu autorių ketinimus, tačiau kai kas tiesiog nėra įmanoma įgyvendinti. Pavyzdžiui, yra pasiūlyta kiekvienam gyvūnui e, mikroschemą statyti transporto metu, pervežimo metu. Tačiau aš e, mažiau entuziastingai į tai žiūrėčiau. Pavyzdžiui, karvių ar žirgų atveju paprasta tai būtų gyvendyti, bet kai būtų su, tarkime, paukščiais, tikriausiai sudėtingiau būtų tai padaryti. Taigi pažiūrėkime galbūt realistiškai iš praktinės pusės į tai. Nereikėtų čia siūlyti nerealistiškų ir neįgyvendinamų teisės nuostatų. Na ir dar pasakysiu, kad ir aš, ir mūsų partija palaikome kompromisų pasiūlymus, tų kompromisų daug, O nepatvirtinus tų kompromisų, tai čia kaip ir per prievartą bus brukamas e, tas dokumentas mums. O taip neturėtų būti daroma. Taigi aš už kompromisus. Ačiū ponui Zemke, dabar žodis ponui Zlotovskiu. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau pasakyti, pasisakyti profesoriaus Legutko vardu. Norėčiau padėkoti pranešėjui už kompromisų pasiūlymus. Dėl daugumos iš jų mes pritartume. Kompromisai iš tiesų atspindi dabartinį reglamento 1.2005 įgyvendinimą dėl gyvūnų apsaugos juos vežantės viduje ir už jos ribų. Norėčiau taip pat atkreipti jūsų dėmesį į tai, kad reglamento įgyvendinimo pažanga nėra pakankama. Gyvūnų gerovės problema išlieka, o taip yra dėl to, kad nėra laikomasi reglamento nuostatų valstybėse narėse. Tiesiog reglamento nuostatų įgyvendinimas nėra pakankamas. Aš labai tikiuosi, kad kompromisiniai pasiūlymai sustiprins kontrolės procedūras nuo pat kelionės pradžios iki pabaigos. Europos konservatorių grupė mano, kad būtina apriboti kelionės laiką iki 8 valandų, įskaitant ir pakrovimą, kad ir, koks, kad ir kokiu būdu gyvūnai būtų vežami, ar sausuma, ar jūra. Be to būtina užtikrinti, kad būtų vykdomos gyvūnų kontrolės ar patikrinimai. Mes turime padaryti viską, kas įmanoma tam, kad būtų užtikrinta gyvūnų gerovė pervežimo metu. Mes, aišku, tikimės, kad ir agrikomtetui mūsų nuomonė bus naudinga. Pone Mesne. Ačiū, ačiū mūsų pranešėjai už tikrai labai ryštingą nuomonę Buvo surinktas klausimas šią temą, negalėjau dalyvauti, bet mano padėjėjas mane labai ištame informavo. Ir tapo aišku, kodėlgi nesiseka įgyvendinti. Pirmiausia, neįgyvendinama tai, ką sutarta reglamentu ir kontrolės taip pat per mažai, tiek viena, tiek ir kita yra didžiulės problemos. Inspekcijos vyksta kai kuriuose valstybėse, tačiau jų nepakanka. Prieš pervežant e, gyvūną į trečiąją valstybę, ne visuomet pakanka informacijos, ne visuomet veterinaras gali užtikrinti tinkamą gydimą. Beje, patys automobiliai, sunkvežimiai nebūtinai yra įrengti taip, kaip reikėtų, nebūtinai yra galimybės gyvūnams atsigerti ir nėra pašaro. Aišku, reikia galvoti apie galimybę kurti skerdyklas arčiau augintojų, kad nereiktų gyvūnų taip toli pervežti, tačiau pradėkime nuo įgyvendinimo to, kas jau patvirtinta ir nuo siekio tinkamai įrengti automobilius skirtus gyvūnų pervežimui ir tai būtų daug didesnė nauda jiems ir pareikalauti daug mažiau laiko. Dokumentas pakankamai uh, išsamus, kiekvienam iš mūsų rūpi gyvūnų gairovė, akivaizdu, nebūtinai gyvulių skerdimas atitinka gyvūnų gerovės idėją, tačiau tokia yra kasdienybė, su tuo tenka susitaikyti. Kol kas panašu trūksta duomenų bei žinių ir sunku vertinti išsamei situaciją. Aišku, galime pasakyti, kad komisija labiau rūpintųsi įgyvendinimu, nes komisija sutarčių sergėtoje, jeigu kažkas neįgyvendinama, tai ji visuomet turi rašyti laiškus, rūpintis, tačiau gyvendinimas yra ir valstybių narių reikalas, įgyvendinimas skirtingai ir nebūtinai taip, kaip turėjo galvoje teisėkros institucijos ir nebūtinai stiprinant gyvūnų gerovę. Čia reikia tobulinti, Ir aš labiausiai pabrėžčiau būtinybę tinkamai įrengti transporto priemonės, kuriomis gyvūnai pervežami. Ačiū, poniai Mesnė, dabar žodis kolegijai Gonzalės, prašau. Dėkoju pirmininkė, dėkoju taip pat ir pranešėjui. Aš norėčiau aptarti šešėlinių pranešėjų dėrybų klausimą. Viskas vyksta sklandžiai, tačiau e, komitetas turėtų, tiksliau komisija turėtų peržiūrėti savo reglamentą, reglamentą dėl gyvūnų pervežimo. Štai jau praėjo 14 metų nuo reglamento patvirtinimo ir dar reikės bent dviejų metų, kol naujasis tekstas įsigalios. Reikia galbūt labiau atsižvelgti į gyvūnų poreikius. Komisijos pasiūlymas, aišku, yra neblogas, tačiau geriausias sprendimas būtų reglamento peržiūrėjimas iš esmės. Pirmiausia, pasakysiu, jog reikia vis dėlto pripažinti, jog turime pakankamai išvystytų technologijų tam, kad individualiai ar grupėmis galima būtų uh, už lokalizuoti gyvūnus. Aišku, tai gali kainuoti, bet e, kodėlgi nepagalvojus apie masto ekonomiją ir taip nenukentės e, mažieji augintojai, nes jiems būtų teikiama pagalba. Na ir antras dalykas - reikia numatyti sankcijas. Ekonominės veiklos vykdytojų licencijų atėmimas galėtų būti viena iš tokių priemonių, pavyzdžiui, taip jau yra daroma Australijoje. Beje, džiaugiuosi kad yra siūloma dabar paskelbti juodai sąrašą tų ekonominės veiklos vykdytojų, kurie nesilaiko įstatymų. Dėkoju. Dėkoju. Dabar žodis kolegija Arnautijui. Merci, Madame le Président. Dėkoju, pirmininkė. Taigi mes smerkiame nusikaltelišką elgesį su gyvūnais jų pervežimo metu. Aišku, pasiūlymai siekiama palengventi gyvūnų kančias, kai kurie aspektai čia yra labai e, detaliai aptarti. Pavyzdžiui, e, pranešėjas tai daro ir jis, e, pavyzdžiui, aptaria mobiliųjų skerdyklų klausimą, beje, tai nėra mūsų komiteto kompetencija, bet vis dėlto šis klausimas mums yra svarbus dėl to, kad taip galima išvengti jų pervežimo netoleruotinomis sąlygomis. Taigi, E, dauguma pakeitimų yra geri, bet vis dėlto du svarbus dalykai čia yra, apie kuriuos turėtume kalbėti. Pagarba gyvybei, gyvūnams. Dabar mes su gyvūnais elgiamės kaip tiesiog su mėsos produktais, be jokios užuojautos. Na ir kitas svarbus dalykas - bendra rinka, kurioje siekiama yra tik pelno. Ir čia yra kalbama apie prekių pervežimą. Ir gyvūnai tiesiog tampa mūsų prekiamis. Na, o dabar tie, kurie bando užgneušti gyvūnų kančių klausimą, yra tie patys asmenys, kurie už transporto darbuotojų išnaudojimą pasisako. Ačiū dabar žodis pusantros minutės ponui Demasmaker. Dank u, eh, voorzitter. Ja, dierenwelzijns ligt ook mij eh, na. Ačiū, ponė pirmininkė. Ši tema artima ir man, kaip pasisakė kolegos, taip ir aš. Labai apgalėstauju, kad taip nesėkmingai yra įgyvendinamas reglamentas dėl gyvinų, gyvūnų pervežimo sakyčiau, skandalas, kitaip nepavadinčiau, tokio fakto, kad mes savo pačių reglamentų nei prižiūrime, nei įgyvendiname, nei žiūrime, ar jie įgyvendinami ir viskas lieka tik ant popieriaus. Aš komisijai taip pat uždaviau klausimą raštu, beje, kaip ir kolegos. Ši tema nekarta buvo kelta parlamento gyvūnų gerovės tarp žinybėje grupėje ir taip pat Envi komitete. Aš e, esu šešėlinis pranešėjas, rengiant komiteto nuomonę. Džiaugiuosi, kad mes dirbame dėl kompromisinių pakeitimų, juos sveikinu. Aiškiai įvardinta žala ir e, ką reikia keisti, dėja ne visos frakcijos dar palaiko kompromisus kolega Taylor siūlo mintis, kurios atspindi kolegų pageidavimus transporto ribojimai, eksporto į trečiasias valstybės ribojimai, geresnis vykdymas. Tai elementai, kurie privalo išlikti nuomonėje. Aš viliuosi, kad pranešėjas netrukus susitars su šešėliniais pranešėjais dėl šio svarbaus dokumento. Dėkoju. Pone Olskok, žodis jums pusantros minutės. Dėkoju. Jau seniai gyvūnų pervežimo klausimas kelia mums susirūpinimą. Esame matę pakankamai baisių to vaizdų. Tačiau ES, noriu pasakyti, bendradarbiavimas čia gali suvaidinti svarbų vaidmenį supratome, kad su gyvūnais transporto metu elgiamasi labai blogai. Jie vežiojami iš vieno krašto į kitą, e, tas pervežimas trunka labai ilgai ir vyksta labai prastomis sąlygomis. Jau seniai ES piliečiai nepritarė E, tokiam gyvūnų pervežimui, kai mato tokius vaizdus. Jiems e, tai atrodo tikras skandalas. Būtina pagerinti gyvūnų pervežimo sąlygas ir manau, kad dauguma transporto komitetų narių tam pritars. Aš pati pateikiau pakeitimus tą linkmę, kurie, manau, papuls į pakeitimą. Ačiū, noriu padėkoti pranešėjui už puikų bendradarbiavimą. Tikiuosi, pavyks susitikrinti jam daugumą, nes žada būti pranešimas tikrai geras. Gyvūnų transportas išaugo labai stipriai pastarysiais metais tiek gyvų, tiek e, gyvūnų pervežimas, tiek skerdinų ar sugautų e, žuvų, sakykime, jūrų gerybių, pavyzdžiui, Šiaurės jūroje sugauti krabai yra pervažiami į Maroką, nes ten žmonės uždirba mažiau, jie ten yra išdarinėjami ir po to atgal gabenami į Helsinkį ir Oslą ir jau ten patiekiami žmon, žmonėms. Tai tiesiog neįtikėtina. Kalbant apie skerdiklas, penktame, šeštame dešimtmetyje Buvo daug skerdyklų, veždavo netoli, dabar išliko tik didžiosios, nes taip pigiau gyvūnai pervežiami tūkstančius kilometrų, ten paskerdžiami ir po to jau mėsa vežama atgal ten, kur tie gyvūnai buvo užauginti ir nepaisant to mėsa atpinga. Viso to rezultatas neturėtų mūsų stebinti. Mums reikia keisti bazinės sąlygas. Kodėlgi komisija, klausiu jos, tiek ilgu, tiek metų nieko nedarė, nors nesilaikė įstatymo. Jeigu įstatymo vykdymo niekas neprižiūri, jeigu už nevykdymą nėra sankcijų, tai kam jis reikalingas, jis tuščias. Įmanoma kažką pakeisti tik vykdant realią kontrolę ir gyvendinant teisės aktą. Ačiū ponui Kramer, žvelgiu Europos komisijos atstovų pusę, ponė Ramirės Bela iš iš sveikatos generalinių direktoratų suteiksime žodį. Sveika atvykusi ir prašom pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Europos komisija, noriu pakartoti, yra pasirengusi pagerinti egzistuojančių teisės aktų gyvendinimą. Tik noriu priminti, kad vyksta dabartiniai tam tikri veiksmai ir iš jų galima susidaryti geresnį vaizdą apie tai, kaip gyvūnai transportuojami keliais ir jūra. Uh, E, įvairūs veiksmai įvairiose srityse yra e, įgyventinami, kad būtų įskaitant eksportą gyvūnų trečiasią šalis, kad jų pervežimo sąlygos pagerėtų. Duomenys tengiamasi surinkti operatyviau, kad būtų galima sutelkti e, visus resursus ten, kur gyvūnų situacija jų pervežimo metu yra kritiškiausia. Mes manome, kad jeigu būtų tinkamai reglamentas įgyventinamas, tai tuomet būtų galima gyvūnų e, gerovę užtikrinti jų perveržimo metu. Europos komisija lauks šiuo klausimu Europos parlamento pranešimo ir, aišku, atsižvelgsime į jūsų pateiktas komisijai rekomendacijas. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju. Kolega Kris Taylor, Keith Taylor, apibendrinti diskusijai. Dėkoju visiems už pasisakymus. Jie buvo labai įdomus, atsižvelgsiu į juos. Nes atrodo, kad visi sutarėme dėl to, kad iki šiol tas reglamentas buvo gyvendinamas prastai. Klausimas būtų toks dabar. Ar galima ką nors pagerinti? Kaip tą padaryti? Ar imsimės kito sprendimo? E, socialdemokratai sako, kad tai turi būti pragmatinis sprendimas ir gyvendinamas. Atsiprašyti norėčiau Europos komisijos, kuri atrodo bandė pristatyti kitokią perspektyvą ir sakė, kad kol kas prastai reglamentas yra įgyvendintas. Kaip gaila, ar ne? Jie atrodo dabar pripažįsta, kad e, tai buvo daroma prastai, bet o kas yra sutarčių sergėtojas ir ES teisės aktų sergėtojas? Tad būtų kitas klausimas, kurį norėčiau užduoti Europos komisiją. Ar jį tik renka duomenis, ar daro ką nors daugiau? Ačiū Dievui, dabar gal kaip nors turėsime pakankamai duomenų, kad e, galėtume atlikti vertinimus. Aš pasižymėjau visus tos pasisakymus ir atsižvelgsiu juos visus, įskaitant ir išdėstytą mintį apie tai, kad valstybės narės turėtų prisimti tam tikrą naštą, sukurtamos, pavyzdžiui, regioninės skerdiklas. Sunku būtų prieštarauti tokiam teiginiu, tam būtų galima panaudoti sanglaudos fondo lėšas. Ir man atrodo, kad tai būtų sąžininkas sprendimas visų atžvilgių ir visiems. Klausimas yra štai koks. Mes kaip žmonija esame tiek pažengę pirmin, kaip gerai elgiamės su gyvūnais. Ir jeigu mes elgiamės su gyvūnais nežmoniškai, jeigu jie bereikalo kenčia, tai nekokie mes žmonės, tiesa. Uh, Tad e, iš tikrųjų renksime kompromiso pakeitimus, atsižvelgsiu visų pasisakymus ir pirmadienį šešėlinių pranešėjų sustikime dar visą tai aptarsime. Ačiū. Merci. Pirmininkė, ačiū. Balsavimas iš pradžių buvo numatytas lapkričio 22 dieną ir balsavimas yra atidamas ir vyks vėliau. O dabar pereiname prie ponios Marita Ulfskog pranešimo. Tai yra direktyvos siūlymas susijęs su sezoninio laiko keitimo panaikinimu. 2000 metų direktyva to būtų sunaikinta. Sveikinuosi taip pat ir su ponu Svoboda. Sveiki atvykę. O dabar poniai Uvskog suteiksime žodį. Prašom, gerbiamą pranešėją. Non, attendez. D'abord, je donne la parole à la commission. Tiesa, dar žodis Europos komisijos atstovams, kas norėtų pasisakyti. Ponas Haukaut. Ar esate pasiruošęs mums apie valandos keitimą, apie sezoninį laiko keitimą mums pasakoti? Ačiū, ponė pirmininkė. Pone pirmininkė, Pone pranešė, gerbiami Europos parlamento nariai, ačiū, kad pakvietėte mane čia pristatyti šiek tiek komisijos siūlymą dėl sezoninio laiko keitimo panaikinimo. Tai yra susiję su vasaros laiko direktyva. Norėčiau pasakyti, kad e, puikus įvyko, e, kurių vienas vakar, trilogo susitikimai e, dėl abiejų tų mums svarbių klausimų, tai yra puikiai žiniačių, ponia pirmininkė. Mes žinome, kad ponas Juncker pateikė siūlymą dėl sezoninio laiko keitimo panaikinimo. Jis tuo pademonstravo komisijos sieki laikyti subsidiarumo principo ir norėjo pasakyti, jog mes reguliavimo imamės tik tada, kai europinis reguliavimas turi aiškę pridėtinę vertę. Mes norime parodyti priečiams, kad įsiklausome į jų siekius, jų lūkesčius, kai dėl sezoninio laiko keitimo, kaip sakė komisijos pirmininkas, nebuvo sulaukta jokių piliečių pritarimų iki šiol, nes piliečiai nemėgstas laikrodį sukioti du kart per metus. Būtent dėl to čia ir atvykau paaiškinti, kas mes nuveikia. Tris dalykus norėčiau paminėti. Pirmiausia, e, bendra informacija, antra, konsensusas ir trečias dalykas, aš tikiuosi, galėsiu paaiškinti, kaip mes ateityje matome visos tos, viso to klausimo sprendimą. Dėl bendros informacijos, visi žinome ją, man atrodo, žinome, kad e, valstybės narės laiką keisti nusprendė su tikslu taupyti energiją. Pirmiausia, valstybės narės tai numatė po, pas, po antrojo pasaulinio karo, po abiejų pasaulinių karių. Valstybėms narėms patiko ta idėja, tačiau 80-ame dešimtmetyje, kai prasidėjo krizės, e, atsirado tie papildomi sutarimai. Dėl vasaros laiko pirmą kartą sprendimas buvo priimtas 80-aisiais metais kad būtų galima harmonizuotą požiūrį užtikrinti e, vidaus rinkoje. Nuo 2001 metų e, buvo priimta 2001 metų 84 direktyva. Ir paprastai E, kovo paskutinį sekmadienį pasirenkamas vasaros laikas, o paskui paskutinį spalio sekmadienį perinama prie žiemos laiko. Kodėl mes siūlome dabar atsisakyti to laikrodžio sukiojimo? Pastaraisiais metais, kaip žinia, ponė pirmininkė, buvo vis dažniau kreipiamas Europos komisija spręsti šį klausimą. Ir e, tokius raginimus ir iš parlamento gavome, susilaukė laiškų ir peticijų, kurios buvo registruotos. E, E, buvo diskusija plenarinėme posėdėje ir štai vasario mėnesį kreipėtės į mus rezoliuciją, pateikdami, prašydami vertinti šią direktyvą ir pasiūlyti galbūt naują dokumentą. Ta mes ir padarėme. Jūs ne vieni, nes tą sistemą kvestionavote ne vieninteliai. Piliečiai dėl to dažnai kėlė klausimą ir daug valstybių narių. Taigi mes e, įvertinome pateiktą informaciją, visus įrodymus, įskaitant jūsų mokslo tyrimų tarnybos spalio mėnesį praeitą parengtą studiją. Ir to, toje studijoje, toje ataskaitoje yra pasakyta, kad tas laikrodžių sukiojimas nebėra e, geras sprendimas, ypač energijos taupimo tikslais, kad to poveikis yra labai ribotas. Nes Naujos technologijos, tokios e, kaip išmanus įvairių sprendimai, padeda užtikrinti energijos e, taupimą be tų laikrodžių sukiojimo. Ir tie, tas poveikis e, susijęs su energijos taupimu lieka toks nebeaiškus, nebetoks aktualus, tai kenkia žmonių bioritmams buvo pasakyta. E, Ir kai dėl kelių saugumo vėlgi buvo pateikta tokių įrodymų, kurie parodė, kad tai nėra gal tinkamiausias sprendimas, tas laikrodžių sukiojimas. E, taigi, pirmiausia, tų argumentų, kurie galėjo anksčiau, dabar nebėra arba jie nebėra aktualūs. E, E, koordinuotas laiko keitimas tarp valstybių narių, nekoordinuotas laiko keitimas būtų negerai vidaus rinkai. Tai pakenktų tarp valstybiniai prekybai, kiltų nepatogumų transporto srityje, e, būtų ilgiau, sunkiau organizuotis keliones ir panašiai. Mūsų vertinime mes, mes surengėme ir viešas konsultacijas. Ketur... Sulaukime 4,6 milijonų piliečių atsakymų. Tai yra pats didžiausias atsakymų skaičius užduotas viešos apklausos metu. E, palankiai 84 procentai įvertino siūlymą atsisakyti sezoninio laiko keitimo. Kai kas mane, kad tai kenkia žmonių sveikatai, bet to neįrodyta, kad tai padeda keit, dabar jau taupyti energiją, Mes taip pat paklausėme, ar laiko keitimas, jeigu jis būtų panaikintas, ko norėtume, ar būtų verta pasilikti prie vasaros laiko ar prie žiemos laiko. Ir čia 56 procentai sakė, kad jiems labiau patiktų vasaros laiko laikytis nuolatos. Ir 36 norėtų laikyti žiemos laiko, o tuo tarpu 8 procentai neturi mm, jokių preferencijų, ne, nežino, kokio vas, vasaros ar žiemos laiko norėtų. Europos komisija parengė savo siūlymą ir svarbiausi elementai yra štai tokie. Tai yra mūsų siūlymo svarbiausi elementai. Mes e, sakėme, kad nuo balandžio 1-19 metų būtų vestas vasaros laikas ir kovo mėnesį, kovo paskutinį sekmadienį būtų pereita prie vasaros laiko. Ir tikimės, kad valstybės, kurios, tiksliau, jeigu bus valstybės, kurios norės grįžti prie žiemos, jeigu tai galės tai padaryti spalio paskutinį sekmadienį, laikantį subsidiarumo principo. Palaukite, sako pirmininkė, ar galėtumėt pas, pakartoti tai, ką sakėte, nes aš truputėlį pasimetus jaučiuosi, sako pirmininkė. Mes siūlome nustoti keitinėti sezoninį laiką valstybėse narėse nuo balandžio 1 2019 metais. Paskui e, prie kovo 20, 31 dieną būtų pereita prie vasaros laiko, tačiau jeigu valstybės narės, kurios nors norėtų grįžti prie žiemos laiko, jos galės tai padaryti paskutinį spalio sekmadienį. Laikantis subsidiarumo principo, valstybės narės pačios būtų atsakingos e, ir turėtų apsispręsti, ar jos nori įsivesti nuolatinį vasaros ar žiemos laiką. O standartinis laiko pasirinkimas visada buvo nacionalinės kompetencijos klausimas. Tačiau komisija nori laikytis koordinuoto požiūrio ir ragina valstybės narės pasikonsultuoti tarpusavį prieš apsisprendžiant. E, nes būtų negeras dalykas, jeigu visi priimtų labai skirtingus sprendimus. Siūlome naują sistemą, e, jeigu valstybė narė norėtų pakeisti ateityje laiką, ji turėtų informuoti apie savo sprendimą Europos komisiją bent šešis mėnesius iš anksto, kad kitos valstybės narės ir kiti suinteresuoti subjektai galėtų priimti tai tinkamai domėn. Kai dėl mūsų siūlymo įgyvendinimo valstybės narės jau yra e, susirinkusios diskusijai dėl šio siūlymo rudenį ir mes dabar rengėme pažangos ataskaitą transporto taryboje, gruodžio 3 dieną bus diskutuojama apie tai. Mes džiaugiamės matydami, kad diskusija vyksta ir kad ji jau prasidėjo ir parlamente. Mes norėtume, kad sutarimo būtų siekiama kuo greičiau dėl mūsų siūlymo, kad būtų galima ir piliečiams, ir kitiems suinteresuotiems objektams greičiau pateikti aiškumo šio klausimu. Na ir be abejo, mes e, norėtume šios institucijos poziciją pamatyti iki kovo mėnesio kitų metų. Mes pasisakome už kuo ankstyvesnį susitarimą, jeigu tai yra įmanoma, kad piliečiai ir verslas turėtų daugiau aiškumo ir galėtų pasirenkti tiems pasikeitimams. Tiek būtų mano pasisakymo, ačiū, lauksiu jūsų klausimų ir lauksiu malonumo dirbti su jumis kartu šiuo klausimu. Dėkoju, sako pirmininkė, už jūsų pristatymą, bet jūs nepasakėte, kokia dabar tarybos pozicija yra. Will... Tarybos pozicija išreikš pati taryba. Gruodžio trečią dieną aš neturiu to daryti. Aš galiu kalbėti tik komisijos vardu, dėl tarybos negaliu nieko pasakyti. Jeigu gaukite, jeigu turite informacijos, galite mums ją perduoti. Mesgi susirinkom savi tarp savų, ar ne? Okay, o... Bet niekas atrodo iš komisijos mums nenori tos informacijos suteikti. Pone pranešėja, žodis jums. Eh, tak, fru ordförande, o <clears throat> tak för information. Ačiū. Po. Eh, norėčiau padėkoti komisijai už eh, pateiktą informaciją. Taip, yra čia klausimų, į kuriuos jūs neatsakėte. Svarbu mums dirbti rūpimais klausimais. Štai parlamentas vasario mėnesį išreiškė savo poziciją. Mes e, paprašėme komisijos parengti poveikio vertinimą dėl sezoninio laiko keitimo. Komisija šią vasarą numatė e, viešasias konsultacijas. Joms buvo skirta 8 tik tai savaitės, tai yra trumpesnis laikas neįprasta. Komisija štai jau pateikė savo pasiūlymą e, rugsėjo mėnesį, o mesgi matome, kad viskas buvo daroma labai greitai, ta procedūra labai greita buvo. Ir mes praktiškai negavome išsamios situacijos analizės. E, kurios pageidaujame. Aš tikiuosi, kad mums parlamente šiuo klausimu tai nesutrukdys dirbti. Na, aš pavyzdžiui esu pasirengusi sparčiai dirbti. Mes parlamente dirbsime šiuo klausimu turėdami visą reikalingą aiškę informaciją, juk labai svarbu yra panalizuoti visas egzistuojančias alternatyvas. Taigi toliau dirbsime su ambicingu tvarkaraščiu ir tikimės, kad parlamentas aktyviai palaikys šį klausimą ir kad jis bus išspręstas dar šios kadencijos metu. O dabar dėl to, ką reikėtų rinktis vasaros ar žiemos laiką. Tai labai įdomu ir svarbu Europos piliečiams. Kiekvienais metais aktyvūs piliečiai į mus kreipiasi ir klausia, kodėl mes dabar turime tokią sistemą, kodėl mes ją išlaikome. Piliečiai laukia atsakymų iš mūsų ir nepaisant to, kad mūsų kadencija jau eina į pabaigą, vis tiek turime jiems atsakyti. Kai kurie mums rašantis piliečiai sako, kad laiko kaitaliojimas turi fizinių ir psichinių netgi pasiekmių jiems. Beje, komisija jau apie tai kalbėjo. Manau, kad labai svarbu yra suderintai bendrai, bet kokias priemonės šioje srityje patvirtinti tai neturi iškraipyti ir dėl to neturi nukentėti vidaus rinka. Aišku, viskas turi būti prognozuojama vidaus rinkoje, o lygiai taip pat kaip ir, lygiai taip pat kaip ir laiko juosta. Dabar šiandien išklausėme komisijos atstovo pasisakymą ir ką galiu pasakyti, mes darysime viską, kas įmanoma, tam, kad patvirtintume veiksmingą sprendimą. yra keletas šešėlinių pranešėjų dirbančių šiuo klausimu. Labai svarbu mums patiems dabar tarpusavyje susirinkti ir vei, dirbti tiksliau kaip įmanoma veiksmingiau, sparčiau. Visos suinteresuotosios šalis, suinteresuoti asmenys turi gauti iš mūsų atsakymą. Be to, reikia palikti pakankamai laiko tam, kad pasirenktume ir prisitaikytume prie naujosios sistemos. Galbūt uh, užtenka jau komplikuoti piliečiams gyvenimą ir nebekomplikuokime gyvenimo tiems, kuriems nepageidaujamas yra laiko kaitaliojimas. Taigi dar šiais metais ketinu baigti darbą šiuo klausimu. Dirbsime kartu ir su kolegomis iš kitų komitetų, jiems irgi tai rūpi. Jau su šešėliniais pranešėjais pradėjau neformaliai e, kontaktuoti ir štai jau kitą savaitę vyks pirmasis šešėlinių pranešėjų susitikimas. Būtent jo dėka mes kaip pradėsime darbą ir tikiuosi, kad viskas bus išspręsta dar šios kadencijos metu. Ačiū gerbiamai pranešėjai, mes jau vėluojame pagal darbo tvarkę, taigi po porą minučių skirsiu žodį šešėliniams pranešėjams. Ponas Loboda. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau sureaguoti į komisijos pasisakymą. Matome, kad politiškai lankščiai reaguojama. Aš vadovauju darbo grupiai, kuri jau ketveris metus ožo galvą dėl šio klausimo. Ir tada iš komisarės Bults sulaukėme laiško ir jame sakoma, kad tai nėra komisijai prioritėtinis klausimas – Tačiau pirmininkas Junkeris savo kalbą sakė, kad tai komisijai svarbi tema. Kol kas mes turime praneš, pasiūlymą be poveikio vertinimo, nors to prašėme mes kaip parlamentas. Ir jūs, ponė pirmininkė, tikrai pamenate, esate liudininkė, kiek daug mes diskutavome apie tarp institucinį susitarimą bei būtinybę parengti tiek eksantė, tiek ekspost poveikio vertinimą. Tačiau čia nieko nepadaryta. Teisėkuros aktas pasiūlytas be poveikio vertinimo. Vieši klausimai negali pakeisti poveikio vertinimo. Aišku, tai labai įdomus politinis impulsas, vien to, bet nepakanka. Mums reikia Geriau žinoti, ar logistikos įmonėms toks ambicingas įgyvendinimo planas nesugriaus e, planų ir ketinimų, ar nekils kompiuteriniai įrangai tose įmonėse problemų, nes dabar e, kompiuterinės programos e, pritaikytos laiko keitimui. Beje, mes kalbame apie direktyvą. Paprastai ją reikia gyvendinti per dviejus metus. O čia gyvendinimą palikta porą savaičių ar keletas mėnesių. Kitaip sakant, čia mes siekime rekordo. Beje, visa tai daroma netlikus tinkamos situacijos analizės. Viena akivaizdu. Dauguma europiečių nori atsisakyti sezoninio laiko keitimo. Taigi dabar mūsų darbas veikti kuo greičiau, kad įgyvendinti būtų įmanoma netrukus ir jau kovą. Zlotowski, la parole est à vous. Ačiū. Dabar ponas Lotočki, žodis jums. Šanovni paistvo, ja nechčiaubim teraz mówić. Dėkoju, pirmininkė. Aš Galbūt nereikščiau savo nuomonės už ar prieš šį pasiūlymą, tiesiog norėjau keletą klausimų užduoti Europos komisijos atstovui. Šiuo metu du kartus yra keičiamas per metus laikas. Su problemomis susidurėme du kartus. Tačiau apskritai Europoje maždaug tuo pat metu temsta ir teka saulė. Tačiau, pavyzdžiui, jeigu pervažiuosime Europą, tarkime, nuo Portugalijos iki Lenkijos, tai du kartus teks keisti laiką. Na, o dabar dėl laiko terminų. Ko gero, jau kitą pavasarį įmonės e, gali nukentėti dėl tokio skuboto sprendimo. Ar komisija įvertino tokio sprendimo pasiekmes, pavyzdžiui, avialinijoms, juk išskridimo ir atskridimo laikams tai turės įtakos. Sezoniškai keičiant laiką, nepamirškime, kad padidėja avarijų keliuose skaičius. Ar komisija tai žino? yra dar ir kitų problemų susijusių su sezoniniu laiko keitimu. Taigi, norėčiau paprašyti komisijos atsakyti. Ačiū ponai Zotovskiai, dabar žodis poniai Bilbao. Ačiū. Labadiena, kolegos. Manau, šiame pasiūlyme galima žvelgti teigiamų dalykų parlamento dėka vyks viešieji klausimai. Žmonės masiškai pasisakė už labai konkretų sprendimą, gera pradžia. Tuo pat metu tapo aišku, kad istorinės priežastis nulėmusios sezoninį laiką dingo. Anksčiau tikėtasi sutaupyti energijos, dabar to nebėra. Atitinkamai galime klausti savęs, ar verta du kartus per metus sukinėti laikrodį. Beje, yra ir vis daugiau informacijos, kuri dar nėra susisteminta ir išsami, vis dėlto ji teigia, kad toks laikrodžio persukimas daro įtaką e, žmogaus bioritmams ir natūraliam laiko suvokimui. Tačiau tokie įrodymai dar nėra tvirti ir galutiniai. Čia reikia papildomo darbo. O sprendimą reikia priimti dabar. Tuo pat metu reikėtų nesumesti čia visko į vieną. Aišku, laiko sukinėti du kart per metus nereikia ir nebereikia, tuo pat metu pati valstybė narė, tai jos suverenus sprendimas turi būti paskelbę, kokį laiką renkasi - vasaros ar žiemos. Kartu būtų gerai apklausti valstybės narės ir įsiaiškinti, ką jos planuoja. Mums kartu reikia pasirūpinti ir toliau vedinę sanglaudą. Priklausomai nuo valstybių narių pasirinkimo atskirose sektoriuose gali atsirasti tikrai didžiulių iškraipimų, ne tik žmonių geroviai. Na, pagalvokime apie oro transportą, tas jau buvo minėta, tačiau yra žmonių, kurie dirba pamainomis dieną, naktį. Čia gali kilti problemų. Tuo pat metu esame pasirengę dirbti, istorinių priežasčių nebėra ir reikia baigti sukioti laikrodį. Dėkui. Ačiū, ponė Bilbao, dabar ponas Krameris. Dėkui, diskutuojame šiuo klausimu jau senokai, tačiau viena aišku, sezoninis laikas buvo įvestas teigiant, kad bus sutaupyta milžiniški energijos kiekiai. Visi tyrimai įrodo, kad yra priešingai. Niekas nieko nesutaupo. Tai buvo vienintelė e, sezoninio laiko įvedimo priežastis Europoje yra įvairių laiko juostų, tai istoriškai susiformavę ir praktikoje tai ne visiškai atitinka, kad Portugalija ir Ispanija yra skirtingose laiko juostose. Buvo nulemta tiesiog to, kad Franko ir Mussolini vienu metu bendradarbiavo ir tai ir norėjo gyventi tuo pačiu laiku, po karo tai nebuvo atsukta. Na, kad, kad nors kolegė replikuoja, aš tęsiu savo pasisakymą, kodėlgi po karo nebuvo laikrodžiai vėl atsukti, visiškai nesuprantama. Taigi, turime skirtingas laiko zonas ir žinome, kad tokie skirtumai daro įtaką žmonių sveikatai, o gyvuliams laikrodžiai iš vis nerūpi, taigi jiem problemų dar daugiau. Atėjo laikas atsisakyti sezoninio laiko. Be abejo, už to slypi įvairiausi interesai. Šiaurėje vienas, pietuose kitas, vakaruose trečias. Tačiau ko mes nenorime, tai čia skirtingų laiko juostų reikia sprendimo, kuris būtų daugiau mažiau protingas ir galų gale pavyktų atsisakyti beprasmiško laikrodžio sukinėjimo. Ačiū ponui Kramer ir dabar ponė Kilonen. Žodis jums. Johtaja, kiitos esittelijälle. Ačiū pranešėjui už kalbą. Suomijoje ši tema aštriai jau kurį laiką. Labai ačiū ponui Svobodai už puikų bendradarbiavimą iki šiol. Noriu padėkoti ir kitiems kolegams už jų indėlį. Padėtis yra tokia, kokia yra. Mes esame susipažinę su susirūpinimu valstybėse narėse taip pat. Ekspertai nerimauja ypač dėl pasiekmių oro transportui Vos tik mes įspręsime šį klausimą, turėtumėme pagalvoti apie tokią aplinkybę. Skrydžio laikai bei jų perskirstimas užtruks. Gali tekti per persidėrėti ir tai pareikalaus laiko, ypač jeigu mes keisime laiko zonas arba reikės vykti iš vienos laiko zonos į kitą. Čia reikėtų europinio sprendimo, nereikėtų nacionalinių sprendimų gausos. Visa tai savaime pridarys problemų visai transporto sistemai ir ypač oro vežėjams. Viliuosi, kad mums pavyks Galų gale palikti sezoninę laiką praeičiai. Ir užtikrinti, kad vienoje laiko juostoje būtų tas pats laikas. Aš tiesiog būkštoju, kad nebūtų blogiau nei yra šiandien. Tuo pat metu tikiu protingų sprendimų. Dėkui. Ačiū, panė Kilonė, dabar žodis poniai Arnotu. Ačiū pirmininkė. Ponas Junkeris e, pasakė, kad europiečiai neapsidžiaugs, jeigu mes ir toliau sukiosime laiką du kartus per metus dėl Europos teisės aktų. Laiko sukiojimas turi būti panaikintas, valstybės narės pagal subsidiarumo principą turi pačios nuspręsti, ar jų piliečiai gyvens pagal vasaros ar pagal žiemos laiką. Citatos pabaiga. Taigi laiko sukiojimo pabaiga yra skubiai spręstinas klausimas. Iki rinkimų reikia jį išspręsti. Piliečiai turi suprasti, kad Briuselis nėra vien tik tai biurokratai ir piliečiai, tiksliau valstybės narės iki balandžio mėnesio turi apsispręsti tam, kad būtų iš spręsta skirtingo laiko juostų problema, valstybės narės turi susitarti. Pietinės valstybės pasisako už vasaros laiką, šiaurinės už žiemos laiką, na, o dabar profesinėje, pavyzdžiui, srityje vėlgi nuomonės labai skiriasi. Uh, aviacijos sektorius prašo bent pusantrų metų prisitaikymo laikotarpio, perinamo laikotarpio. Kiekvienas bando spręsti savo problemas, taip pat ir mūsų frakcijos. Štai pavyzdžiui, mano frakcijoje irgi nesutariama, aš už vasaros laiką, kiti pasisako už žiemos laiką, aš suprantu jų argumentus. Jokie, E, labai įdomu pastebėti, kad pavyzdžiui vakaruose ir rytuose Prancūzijos irgi ne, ta, ne tuo pat metu, e, ne tuo pačiu laiku kyla saulė. Ir štai dabar mes susidurėme su tokia problema, iš kurios praeitie būtume gal tik tai pasijuokę. Gerbiama pranešėja, taip, piliečiams yra svarbus tas laiko sukiojimo panaikinimas arba ne. Kita vertus, manau, kad mūsų piliečiai turi ir kitų prioritetų. Komisija galbūt turėtų dirbti su aktualiomis e, piliečių problemomis, pavyzdžiui, nedarbu. Ir nepaisant to, kad skurstantis ar bedarbiai žmonės tikrai taip jau apsidžiaugs ir už tai dėkos ponui Junkeriui. Ačiū, kolegiai, dabar žodis ponui Dėlį. Minutė. Pusantros, gerai, pusantros minutės jums. Tada trumpai kalbėsiu. Tikrai um, didžiulė dilema. Viešosios um, konsultacijos buvo tikrai įspūdingo masto, kurias surengė komisija, 4,6 milijono žmonių čia dalyvavo. Tačiau komisijos pasiūlyme aš nematau siūlomos jokios priemonės sie, siekiant suvienodinti laiką. Taigi mes dabar turime pasirinkti iš dviejų dalykų - iš subsidiarumo, tai yra valstybių narių sprendimo, ir bendros rinkos bei vienodų taisyklių Taigi ši problema galbūt yra daug gilesnė, negu gali pasirodyti. Aš puikiai suprantu, kodėl taryba tyli. Aš ir pats nelabai įsivaizduoju, kaip čia galima būtų dirbti su šiuo klausimu ir kaip galima būtų bandyti suderinti dvi skirtingas pozicijas viename dokumente. Manau, kad pradėjus šias diskusijas žmonių pasidalėjimas bus dar didesnis. Aš apskritai, čia taip pasakysiu švelniai tariant, kad ne pats geriausias momentas dabar yra siekti, skaldyti tiksliau žmonės. Ačiū dabar žodis poniai Lukašenskai. Ačiū pirmininkė. praeitais, praeitą amžių tiksliau buvo nuspręsta sukioti laiką, tai buvo siekiama sutaupyti energijos po antro pasaulinio karo. Be to ir dėl naftos krizės buvo nuspręsta tai padaryti. Šiandien nebeliko priežasčių, dėl ko turėtume keisti laiką. Beveik 5 milijonai žmonių, europiečių, šiandien mums parodė, kad jie nepageidauja sukioti laiko. Taip niekaip mes nesutaupome energijos, dėja nuo to tik tai blogėja žmonių sveikata ir savijauta. Manau, kad tai visiškai nebenaudinga, nebeaktualu. Ir manau, kad Mes turėtume bandyti išspręsti šią problemą, sezoninio laiko keitimą, keitimo problemą. Turėtume galbūt įsiklausyti į rinkėjus, įsiklausyti į savo biologinį laikrodį ir imti šio pasiūlymo. Galbūt reikėtų išsklaidyti visas tas abejonės dėl, pavyzdžiui, oro transporto problemų arba, pavyzdžiui, skirtingų laiko juostų skirtingose šalyse Aš manau, kad e, tas problemas galima būtų labai paprastai išspręsti. Aš e, esu įsitikinusi, kad turime išklausyti savo piliečių ir pasiremti savo sveikų protų tam, kad sezoninio laiko keitimo problemą išspręsime. Ačiū dabar žodis poniai Ajala Sender. Norėčiau užduoti klausimą komisijai. Aš buvau maloniai nustebinta, bet lygiai taip pat kilo ir klausimų man. Dėl viešųjų konsultacijų ir komisijos reakcijos bei piliečių iniciatyvų. Čia yra numatytos e, tam tikros e, sąlygos e, ir prašoma komisijos imti sprendimų. Galbūt vis dėlto pernelyg daug dėmesio skiriame toms piliečių iniciatyvoms. Jeigu jau rengiame viešasias konsultacijas, tai reikėtų į visus faktorius atsižvelgti. Taip, reikalingas harmonizavimas visos ES lygių, reikia užtikrinti transporto sistemos veikimo veiksmingumą, reikia atsižvelgti į transporto sektoriaus poreikius, bet kartu priimti priemonės e, kurios būtų patvirtinti priemonės, kurios būtų piliečiams naudingos. Pavyzdžiui, turime dar ir kitą laiko juostą, apie kurią nekalbame, už Grinvičio juostos. Man atrodo, kad problema yra ne laiko sukiojimas du kartus per metus, būtent apie tai daugiausia kalba piliečiai. Man atrodo, kad problema e, didžiausia čia būtų kurią valandą pasirinkti, kurią, kurį laiką žiemos ar vasaros. Ir, ir čia jau nacionaliniu lygiu būtų tai sprendžiama. Ir aišku, svarbiausia, reikės išvelgti į šeimų poreikius. Ponas Dėmes Maker. Ačiū, kolegos jau daug pasakė. Aš palaikysiu patį principą atsisakyti kasmet sukinėjimo laikrodžio tarp vasaros ir žiemos laiko. Ta aš visiškai palaikau tačiau nereiškia vien tai, jog rinkimai kitais metais, kad turėtumėme taip skubėtai viską prastumti. Atėjo laikas pasisakyti ir valstybėms narėms, jų eilė veikti. Tuo pat metu pažiūrėkime į bendrąją rinką. Žala gali būti milžiniška, todėl pritariu kolegoms. Reikia koordinuoto požiūrio, kitų atveju pasiekmes turizmui, transportui, prekybai, taip toliau ir panašiai, gali būti didelės. Gali būti, kad čia e, nuo Scilės pas Haribdę mes e, pasuksime, taip sakant. Reikia sužinoti poziciją taryboje. Mano žiniomis ten nelabai stumiamėsi į priekį, kol kas vis dar akligatvis, pakankamai stipriai išsiskiria pozicijos tarp rytų vakarų, šiaurės pietų. Todėl noriu pasiteirauti, ar pirmininkaujančioji Austrija ėmėsi konkrečių žingsnių, ar taryboje kažkas vyksta ir ar galų gale mes laiku suspėsime. Ačiū ponui Demesmaker, kolega Šulc, prašau. Ačiū ponė pirmininkė, aš atsakingas už šį klausimą įtrė komitete ir klausimai labai panašus kaip ir čia girdimi. Ir mano žiniomis valstybės narės nesusitarė dėl žiemos ar vasaros laiko pasirinkimo. Vieniems argumentai aktualūs, kitiems kiti, savos problemas arčiau. Todėl akivaizdu, kad mes laiko sukinėjimo atsisakyti galėsime tik tada, kai valstybės narės per koordinacinį mechanizmą išspręs mūsų čia keliamą klausimą. Norėčiau, kad komisija atsakytų. Dėkui. Merci beaucoup. Monsieur Lundgren, la parole est à vous. Ponai, ponas Lundgren, žodis jums. Ačiū. Pirmininkė, ačiū pranešėjau. Pranešėjai tiksliau, pagaliau galėsime nustoti e, sukioti laikrodį du kartus per metus. Tai ne tik tai ūkininkų problema e, ir jų, ir ko gero, ne vien tik tai e, pieningoms karvėms tai yra problema, tai yra ūkininkų problema, jiems reikia nuolat prisitaikyti, vaikams reikia prisitaikyti prie to laiko sukiojimo, e, žmonės turintys psichologinių problemų ir gerintis vaistus turi taip pat prie to prisitaikyti. Tai problematiška taip pat ir tiem žmonėms, kurių miego ciklas yra sutrikdomas. Aš manau, kad e, sezoniškai laiko keisti tikrai nereikėtų. Aš labai džiaugiuosi, kad pagaliau šis pasiūlymas yra pateiktas, aš balsuosiu už. Ir dabar ačiū Dievui. Pagaliau aš turiu devynius automobilius, tai kiekvienam iš jų dabar man sukioti laiką, kas kartą vos net dviejų valandų prireikia. Ačiū dabar žodis poniai Klūnė. Dėkoju, pirmininkė. Tikrai daug yra neatsakytų klausimų, reikia koordinavimo tarp e, laiko zonų, Na, bet svarbiausias klausimas yra ko gero ne tas, kaip kas sakė prieš mane kalbės kolega, svarbiausia reikia nuspręsti, ar sukiosime laikrodį ar ne. Aš manau, kad vis dėlto reikėtų nustoti e, sukioti laikrodį kovą ir spalį, tai e, kenkia gyvūnams, vaikams, visiems. Taigi svarbiausia reikia nuspręsti dėl šito, o visą kitą išsiaiškinsime vėliau. Komisija dabar sako, kad atskiros valstybės narės bando koordinuotis, kooperuotis. Aš vis dėlto tikiuosi, kad uh, E, bus priimtas tinkamiausias sprendimas. Štai vos prieš porą savaičių persukome vėl laiką ir galiu pasakyti, kad tai tikrai trikdo. Technologijos, aišku, čia padeda. Bet e, Airijoje, pavyzdžiui, už e, laiko keitimo pabaigą žmonės pasisako ir aš mielai irgi tam pritarsiu. Ačiū dabar žodis poniai Virkunen. Ačiū pirmininkė. Atrodo, kad transporto komitete dauguma palaiko tą pačią nuomonę. Mes džiaugiamės šiuo pasiūlymu, laukiame šio klausimo išsprendimo, žinome, kad ir piliečiai to pageidauja. Uh, Tikrai mes visi pavargome nuo to sezoninio laiko kaitaliojimo. Pagaliau dabar turime galimybę nutraukti šią praktiką ir gana greitai jau bus tai padaryta. Tačiau problema yra ta, kad komisija nori palikti valstybėms narėms daug laisvės. Na, aišku, ir dabar jau valstybės narės gali pasirinkti savo e, geriausią laiko juostą. Tačiau atrodo, kad uh, dabar vėl kils diskusija, ar pasirinkti žiemos ar vasaros laiką. O komisija tiesiog siūlo informuoti apie tai, e, kas bus nuspręsta iki balandžio pirmos dienos. Jau dabar turime tris laiko juostas ir ateityje pasirenkant laiko juostą kažkaip reikės koordinuoti tuos veiksmus. Taigi tikrai negalime dabar uždrausti laiko kaitaliojimo ir palikti kiekvienai valstybei nariai nuspręsti kaip tinkamai Manau, kad reikia daugiau koordinavimo, suderinimo tarp valstybių narių šiuo klausimo. Ir čia galbūt taryba turėtų imtis dabar e, savo vaidmens. Jau visos viešosios konsultacijos praėjo. Manau, kad jeigu niekas nesijims šio proceso, niekas nekoordinuos, tai bus didelė betvarkė. Ačiū poniai Virkunen. Aš irgi užsrašiau prie kalbėtojų, taigi trumpai. Norėčiau priminti Europos komisijai, kad ši iniciatyva dėl sezoninio laiko keitimo panaikinimo buvo iš transporto komiteto. Tai nėra Europos komisijos iniciatyva, tai yra mūsų komiteto, transporto komiteto iniciatyva. Jau ne vienus metus piliečiai per peticijas, per laiškus bando mūsų e, prašyti nustoti sukioti laikrodį. Niekas nesijėmė šio klausimo, nei, jokia, nei viena valstybė narė to nesijėmė, nei komisija to nesijėmė. Būtent mūsų komitetas e, priėmė drąsų sprendimą, balsavo kartu su, kartu tiksliau ponui Svobodai vadovaujant. Ir štai per visus šiuos metus tas sprendimas nepasiteisino, pavyzdžiui, energijos taupimo srityje, o sveikatos srityje juk tos pasiekmes jaučiamos. Sakoma, kad šis sprendimas nėra prioritetinis, bet Tyrimai rodo, kad 30 e, procentų žmonių laiko kaitaliojimas sukelia problemų. Nemiga, miego problemos. Ši problema rimta. 30 procentų piliečių yra daug. Trečias dalykas - kelių saugumas. Aš pavyzdžiui niekada nepasidomėjau šio klausimu, bet dabar pasidomėjau keičiant laiko, keičiant laiką, tiesiog 40 procentų yra e, daugiau avarijų. Tiek e, pestieji, tiek dviratininkai nuo jų, dėl jų nukenčia. Tiesiog žmonės yra neprisitaikę prie pasikeitusios šviesos sąlygų tuo pat metu. Taigi dabar balsuosime. Bet čia jau problema yra štai kokia. Jūs surengėte viešasias konsultacijas, piliečiai pasakė, kad e, jie pritarė parlamentui, reikia šią praktiką keisti, bet jūs komisijoje dabar palikote laisvas rankas valstybėms narėms. Ne, nereikėjo to daryti, juk laiko keitimas yra europinio lygio harmonizavimas. Ir štai dabar mes susidurėme su problema, kurios net ir neturėjo būti. Taigi, pirmiausia, kaip valstybės narės pasirinks vasaros ar žiemos laiką? Prašysime dabar, kad kiekviena valstybė narė viešasias konsultacijas pravestų, kaip tai bus padaryta. Pone Klūne, ar jūsų šalyje buvo viešosios konsultacijos surinktos, apklausos? Taip, taip, atsakymas taip. Dar šį mėnesį. Taip, bet galbūt ne visos valstybės narės uh, E, atliks viešasias konsultacijas. Čia, pavyzdžiui, demokratijos problema iškils, galbūt ne visos valstybės narės pasikonsultuos su piliečiais. Ir ko gero anksčiau ar vėliau reikės tos konsultacijos valstybės narėse. Kita problema. Mes neprašome keisti laiko juostų. Mes Tiesiog prašome pasirinkti vasaros ar žiemos laiką. Na, o laiko juostų pasirinkimas čia jau būtų nacionalinis klausimas. Dabar įsivaizduokime štai kokį dalyką. Pavyzdžiui, dvi kaiminės šalis Prancūzija ir Vokietija. Viena gyvena pagal vasaros, kita pagal žiemos laiką. Kaip bus su visais pasienio zonų darbuotojais, pavyzdžiui, prie Vokietijos, Vokie... Prancūzijos sienų, kaip bus su Belgija, kaip su Italija. Daug pasienio darbuotojų ten gyvena. Vis dėlto gal reikėtų pasiūlyti sudaryti valstybių grupės, kurios pasirinktų vasaros ar žiemos laiką. Taip, sprendimas galėtų būti toks. Taigi matote, kiek klausimų yra iškilę. Ponas Demasmekeris jau sakė, mes negalime dabar kažko tai pažadėti ir po to e, to nesilaikyti. Jūs pasakėte, kad sezoninio laiko keitimas draudimas bus panaikintas balandžio pirmą dieną. Balandžio pirmą dieną jau labai greitai. O bent jau iš to, ką aš matau ir girdžiu, tai tikrai nėra pirmkiančios Austrijos prioritetas. Taigi gal jūs galėtumėte, kaip mes išspręsime techniškai šį klausimą. Tai nėra vienintelis mums aktualus klausimas, dar turime ir kitų daug aktualių klausimų. Taigi žodis Europos komisijai. Dėkoju. Ačiū už šitokį įdomų pirmąjį apsikeitimą nuomonėmis. E, manau, kad iš tikrųjų iš šitos diskusijos matyti šio komiteto ypatingą susidomėjimą šiuo klausimu. Tai yra padrasinantis dalykas, vilties teikiantis dalykas. Pone pirmininkė, jūs e, teisingai pasakėte, tas pasiūlymas neatsirado iš niekur. Dėl vasaros laiko siūlymas tas buvo uh, E, diskutuojamas jau ilgą laiką ir puiku, kad e, jūsų komitetas šiuo atveju tapo to tokiu garvežiu tam, tam siūlymui. Ir tikiuosi, kad galiausiai diskusijos apsieksime dėl to dokumento teikim rezultatų. Daug klausimų buvo užduota ir suklasifikavau jūs į kategorijas. Pirmiausia, dėl e, poveikio analizės. Antras dalykas - dėl koordinavimo, kaip išvengti uh, kad neatsirastų to tai laiko sukiojimo tokiais lopais, vienur sukiojamas, kitur ne. Ir galiausiai konsultacijos su subjektais ir kelių saugumo klausimas, e, kurio irgi nereikėtų palikti nuo šaly. Dėl poveikio vertinimo mes peržiūrėjome turimus duomenys dėl vasaros laiko ES ir kaip jau sakiau, puikiai apibendrino visą tai Europos parlamento mokslinio tyrimų tarnyba praeitų metų spalio mėnesį. Ir manau, kad na, šitą dar reikia nuveikti, bet daug kas jau buvo ir padaryta. Kol kas dėl vienų dalykų turime neginčiamų įrodymų. Tai reiškia, kad jeigu leistume nekoordinuotai keisti laiką tarp valstybių narių, tai neigiamai paveiktų rinką Tai yra akivaizdus dalykas, dėl to turime įrodymų. Ir galima būtų taikyti susitarimus arba galbūt būtų galima derinti valstybių narių priimamus sprendimus tarpusavėje. Pone Kalūnė teisingai sako, kad diskutuoti dar reikia, mums reikia pasiaiškinti, ką mes norime daryti, sukioti laiką ar ne, kaip tai daryti, kokią laiko zoną valstybės narės pasirinks kad galėtume likti prie to laiko, kuris mums atrodo geriausias. Kai kurios valstybės narius jau pareiškė savo preferencijas dėl to, kokį laiką rinktis. Tam turi būti priimtas politinis sprendimas. Mes priemėm politinį sprendimą atsižvelgti į siūlymą, užtikrinti sklandų vidaus rinkos veikimą. Mes siūlystume standartinį laiką, kurį tarpusavį pasirinks valstybės narės. Mes taip pat manome, kad tai yra tas rytis, kur būtina vertinti ir nacionalinių lygmenių poveikį. Tai yra valstybių narių suverenus sprendimas pasirinkti, kokio laiko jos nori vasaros ar žiemos, kuris nebesikeis. Mes negalime kol kas spėlioti, kas bus galiausiai pasirinkta. Tikimės, kad šis siūlymas sukels diskusijas, kad ir nacionalinių lygmenių. Akivaizdu, kad valstybės narės jau ir dabar, iki, iki šiol yra surengusios konsultaciją šią temą. Į tai žvelgiama kaip į labai pozityvų, į gerą dalyką. Ir dar vienas dalykas, bet nors ir paskutinį miniu, bet jis nelabiau svarbus, būtina E, rasti sutarimą iki šio parlamento kadencijos pabaigos. Tai yra taip pat politinis sprendimas, kurį priemė mūsų komisija. Kita klausimų kategorija - koordinacija. Tai yra svarbus dalykas. Būtina išsiaiškinti, ką daryti, kad nesusipainiotų tų laiko zonos ateityje. Kaip jau minėjau, Europos parlamento nariai mes turime tris laiko zonas Europos Sąjungoje. Ir būsimas scenarius priklausys nuo to, ką pasirinks valstybės narės. Laiko skirtumai tarp valstybių narių yra atsiradę ne dėl žiemos ar vasaros laiko, bet situacija dabar priklausys didelė dalim nuo valstybių narių sprendimų. Daugelis sakė, kad būtina užtikrinti, jog būsimas režimas bus koordinuojamas deramai, kad galėtų tinkamai veikti vidaus rinką. Dėl to yra būtina, kad valstybės narės konsultuotųsi ir koordinuotų savo veiksmus tarpusavį prieš priimdamos galutinius sprendimus dėl standartinio laiko. Paskui dar bus diskutuojama taryboje ir dabar taryboje ta diskusija vyksta ir toliau. Tai yra vienas iš esminių dabar sprendžiamų klausimų. Yra būtina, vėlgi, ten taip pat sakoma, užtikrinti visapusę koordinaciją šio klausimo sprendimo. Mes esame tos nuomonės, kad šis sprendimas priklauso valstybių narių kompetencijos ryčiai, jos turi apsispręsti, jos turimtis atsakomybės, savo atsakomybės imsis ir institucijos ES. Mes manome, kad Austrija pirmininkaujanti turėtų koordinuoti šį klausimą, paskui po jos pirmininkaujanti Rumunija. O mes patys esame pasirengę padėti pirmininkaujančiai valstybei šį darbą atlikti ir padėti taikyti tą koordinuotą požiūrį iki tol, kol bus priimti galutiniai sprendimai. Tai štai. Apie tai dabar diskutuojama yra taryboje. pažangos ataskaitoje gruodžio 3 dieną irgi bus diskutuojami tie patys klausimai, kai susirinks transporto reikalų taryba, kad dėl suinteresuotų subjektų. Apie tai jau kalbėjo daug narių. Mes esame gavę komentarų iš įvairių pramonės sektoriaus, iš nes jiems e, dėl laiko paskirimo svarbu yra žinoti, kokiu laiku jie gyvens. E, ūkio subjektai nori žinoti, kokia, koks harmonizuotas režimas bus taikomas. Jie nori konkretumo, prognozuojamumo ir aiškumo. Mes puikiai žinome, kad sezoninio laiko keitimo panaikinimas e, kainuos. Ir kad reikės šiek tiek laiko, kad visi tie pakeitimai įvyktų, kad būtų išvengta kokiu nors rimtesnių sutrikimų. Tai irgi e, svarbus yra sprendimas, reikia išsiaiškinti valstybėms, kokie yra įmonių poreikiai, ką ir kiek galima keisti ir panašiai, kad tas perinamasis laikotarpis būtų sklandus. Tačiau kita vertus, piliečiai ir verslas gali turėti naudos, nes nereikės kasmet sukioti laikrodžio. Dėl to šis siūlymas e, yra taip plačiai remiamas. Kai dėl kelių saugumo, be abejo, tai yra tas dalykas, kurį turime labai išmintingai vertinti. Kaip jau sakiau savo įvadinėse pastabose, kol kas dar nėra iškių išvadų šioje srityje, kurias būtų galima vertinti. Pavyzdžiui, vasaros laikas ir judėjimas keliuose vasarą, ar kaip tai yra susiję. Kai e, įvyksta nelaimingi atsitikimai tamsoje, tai galima būtų manyti, kad jų būtent tamsių paros metų ir vyksta daugiausia, dėl to, kad matomumas buvo ribotas. Ar visada taip yra, bet čia dar neturim e, įrodymų. Turime gavę e, Junktinės karalystės patirtį rodančių skaičius 71-68 metų. Mes manome, kad e, santykis tarp vasaros laiko įvedimo ir kelių nelaimingų atsitikimų panaudojimas e, gal ir nėra labai susijęs. Tokie būtų mano komentarai ir lauksiu kitos vaisingos būsimos diskusijos, kur bus detaliau diskutuojama apie šį siūlymą. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū Europos komisijai, bet nepasakėte, ką darysite, kad e, užtiktumėt sprendimų koordinavimą tarp valstybių narių, bet mes jums padėsim, sako pirmininkė. Dėl to rengėme ataskaitą ir dėl to parlamentas, ta štai, tam ir tarnau, kad pirmiausia teigia siūlymus ir mes bandome užtikrinti, kad būtų laikomasi to, ką yra nusprendusi komisija, kad piliečiai to galėtų pasinaudoti. Iki kadencijos pabaigos pasistengsim. O dabar žygiuojam toliau ir kalbėsime apie trans, europinį transporto tinklą. Pono Rikė nėra, bet jį pavaduoja jį pavaduoja kolegas, kolega Pavelas Telička. Ačiū, ponė pirmininkė, tikrai. Ponas Vandekamp irgi štai išžygiuoja iš salės tuo pat metu. Ačiū, ponė pirmininkė. Tenka apgailestauti, kaip, kad Dominiko nėra čia mūsų posėdėje, kad jis pats negali pristatyti to savo pranešimo. Dominikas norėtų pabrėžti, kad jis e, išnagrinėjo komisijos siūlymą, net nereikia sakyti, kad Tai yra labai svarbus reglamentas siekiant, kad sumažėtų administraciniai barjerai investicijoms, ypač e, kad pagerėtų darbas tienti srityje. E, Pranešės noriu padėkoti visiems šešėlėms pranešėms už jų indėlį diskusiją. Pasaka pranešėjo, tai labai padės pagerinti pranešimo kokybę. E, ir galiausiai buvo sulaukta 118 pakeitimų, šešėlinių pranešėjų sutikimas vyko praėjusią savaitę, e, buvo diskutuojama ir Dominikas Rikė tą bendradarbiavimą vertino teigiamai. Dauguma šešėlinių pranešėjų sutinka dėl svarbiausių reglamento aspektų. Galėčiau pasakyti, kad sutarėme dėl reglamento, kuris siūlo 20 projektų atrinkti esminiams tinklams, kad būtų vieno langelio principas įdėktas, kad būtų galima sklandžiau įgyvendinti visus projektus, projektų vystytojams tai būtų taip pat labai svarbus žingsnis, tikiuosi iš jūsų politinės paramos. Taip pat pranešė sutinka dėl to, kad turi būti kurta kompetitinga struktūra valstybėje narėje tam tikroje, e, ta, visose valstybėse narėse, kad būtų galima užtikrinti sprendimų sklandų įgyvendinimą. Ir taip pat būtina atsižvelgti valstybėse narėse veikiančią teisinę sistemą. E, vieno langelio principas yra labai svarbus, apie tai kalbama pranešime, dėl tarp valstybinių projektų konkurencijos struktūra galėtų visus veiksmus uh, koordinuoti įsteigus vieną konkurencijos kontrolės struktūrą. Tai padėtų taip pat projektų vystytojams. Šešėlinių pranešėjų sustikimas kitas vyks gruodžio mėnesį ir pasak pono Rikė, tai padės užbaigti dėrybas ir balsavimas ten bus numatytas sausio 10 dieną. Tačiau aš norėčiau pridurti dar štai ką. tarpvalstybinis tarpvalstybinė bendra e, struktūra turėtų būti tinkamai koordinuojama, jos darbas turėtų būti tinkamai koordinuojamas su kitomis kompetentingomis struktūromis ir jų atliekamų darbų. Tiek būtų, ačiū. Merci. Merci beaucoup, monsieur. Dėkoju ponui Teličką. Ir dabar iš karto pradėsime diskusiją. Ponas Vim Vanderka. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Teličkai, kad pavaduoja, pavaduoja mūsų kolega Dominik Rikė. Beje, galiu visiškai pritarti tam, ką, ką tik mums pranešė ponas Telička. Praėjusią savaitę Strasbūre vyko pirmasis šešėlinių pranešėjų susitikimas Naudingas buvo susitikimas, gal nelabai landišką žodį pasirinkau, sakyčiau, sėkmingas, pasiteisinęs, aišku, yra laiko spaudimas taip pat. Šiai dienai turiu tris pastabas. Jeigu mes jau norime paskirti vieną instituciją, tai turi būti nacionalinė. Jeigu mes norėsime federacinėse valstybėse e, turėti atskirą tvarką, tai EPP tai nekliudo, tačiau tikrai negerai, jeigu viena federacinė e, žemė sako A, kita B, o komisija sako kažką trečią arba nesusigaudo, ką atsakyti. Antra yra e, ponios Ajala Zender pasisakymas dėl tarp valstybinio susisiekimo ir žinybių tokiom situacijas. Geležinkelio transportas tarp Prancūzijos ir Ispanijos. Čia jau reikia tarp valstybinės žinybos ir apie jos paskirimą reikia turėti galimybę notifikuoti komisiją. Aš kaip EPP šešėlinis pranešėjas nepateikiau jokių pakeitimų, nes manau, kad reikia dokumentą baigti nagrinėti kuo greičiau, palikti jį kuo aiškesnį. Aišku, mes labai konstruktyviai dalyvausime Dominiko Rikė šaukiamuose šešėlinių pranešėjų sustikimuose, jis atsižvelgia į mūsų pastabas, išsakytas žodžiu, tai manau, kad jeigu negruodė, tai sausi patvirtinsime dokumentą, ant kortos pastatyta labai daug, ypač valstybėms narėms, narėms, nes panaudoti lėšas, neturint tam leidimo, gali reikšti dvigubą žalą. Ačiū, ponė Rikė. Pirmininkė sveikinasi su lankytojais, sveiki atvykę į transporto komitetą. Dabar žodis ponė Eilas Sender. Jeigu jūs norite, galite tiesiog e, atsisėsti kažkur tai salės gale. Pone Jalas Ender, žodis jums. Perdón, porque acabo de entrar, supongo que se me van de... Ačiū. Tikriausiai dėl šukuosenos taip yra. <laughs> Bon, eh, sí, eh, quería simplemente eh, agradecer, bueno, el trabajo que ha hecho. Ačiū ponui Rikė už atliktą darbą. Privalu suvokti, kad nors daug padirbėta prie keturių geležinkelio dokumentų rinkinių NCF1, NCF2, ir buvo skirta tikrai daug lėšų. Tuo pat metu koordinatoriai ir ypač tokie patyrę, kaip pono Sekė ir kiti, užduoda labai aiškiai klausimą, ar mums nereiktų sukurti tarp valstybinių institucijų, nes jeigu būtų sutarimas tą daryti, nekiltų subsidarumo problemų, galėtų sėkmingai dirbti. Jeigu valstybės ir vyriausybės susitarė dėl koridorių, tai būtų galima tartis dėl tarpvalstybinių projektų jų sėkmingo įgyvendinimo. Mums reikėtų išvengti tvarkos, kada dvi valstybės turi įgyvendinti tą patį, tam pačiam projektui, ieškoti palaikymo, vykdyti konsultacijas, taip toliau ir panašiai. Ir ypač, ben, ypač to nereikėtų tarp valstybiniai projekto daliai. Nes gali viskas sustoti. Egzistuoja skirtumai tarp administracinių struktūrų, jų suderinti tikrai nereikia. Mes galėtumėme kalbėti tik apie įgyvendinimo nuostatas viešiesiams pirkimams, konsultacijoms su visuomenė. Mes šią kryptimį teikiame kompromisą CEF 21 ir 27 metams bandome jau nubriežti gairias, kaip panašiomis priemonėmis bus galima stipriai supaprastinti tarp valstybinių projektų vykdymą ir transporto koridorių statybą. Taigi aš norėčiau apginti e, koordinatorių nuomonę. Buvo tikrai puikiai padirbėta tengiantis skatinti kontaktus tarp vyriausybių ir kompetitingų institucijų. Yra frakcijų, kurios dėl nacionalinių ypatybių reiškia abejones, tačiau koordinatorius tikrai galėtų pasiteirauti, pradėti, padėti ieškoti dialogo, kai patenkama į kligatvį. Aš Pati ne, esu ne kartą dalyvavusi panašia e, koordinatorių posėdžiuose, pavyzdžiui, dėl greitųjų traukinių, geležinkelio statybos. Mes kalbėjome apie galimybę statyti transporto koridorių su sąlyga, kad abi valstybės pritarė tokiam projektui. Bet kuriuo atveju Reikėtų čia galvoti apie geresnį koordinavimą. Ačiū dabar ponė e, Zlotovski. E, ja, przeciwieństwie. Ačiū pirmininkė. Priešingai nei kiti kalbėtojai, aš nesu toks entuziastingas. Mano frakcija skeptiškai yra nusiteikusi, aš jau beje tai sakiau praeito posėdžio metu. Taigi dabar dėl pono Rikė pranešimo projekto. Labai sudėtinga būtų tai įgyvendinti ne vienoje valstybėje narėje, kur savivaldybių ir vietos, tiksliau, ir valstybės funkcijos persidengia. ir ko gero tos naujos demokratijos nestruktūros tik tai tos koordinacinės struktūros tik tai laiko užims, bet kažin ar nesidubliuos. Pavyzdžiui, dabar žemės, konsultavimas su žemės tarnybomis, uh, žemėtvarkos tarnybomis ir kitomis tarnybomis, ar negalima gal būtų, pavyzdžiui, to proceso globaliai kažkaip koordinuoti, bet to e, numatyti laiko terminai yra nerealistiški. Mūsų pakeitimais yra siūloma valstybėms narėms savanoriškai šią procedūrą taikyti. Na, o dabar dėl pagrindinių infrastruktūros projektų, tai valstybių narių projektai turi atitikti reglamento nuostatas. Taigi reikėtų tas procedūras pakoreguoti tam, kad jos atitiktų ir valstybių narių teisės aktus. Mūsų pasiūlymas būtų štai koks reikėtų galbūt patvirtinti mūsų pakeitimus, nes bent jau dabar negalėtume patvirtinti tokio siūlymo, koks dabar pateiktas. Dabar žodis ponui Kramer. Ačiū. Dėkuoju kolegoms už bendradarbiavimą, visgi dar tik prasideda. Reikia mokytis iš patirties. Tarp valstybiniai transporto koridoriai turi būti kuriami kartu. Prisiminkime, kad Ispanija savo laiku laiku, kaip nauja narė, statė greitkelį Pirėnuose ir prancūzai nenorėjo jo pratesti ir greitkelis baigėsi kažkur vidury kaimo. Pinigų švaistimas. Dabar girdime diskusijas užtikrinti elektrofikaciją tinklų E, statymą prie geležinkelių ar greitkelių, tačiau tam reikia specialių leidimų. Su nacionalinėmis instancijomis mes turime savų problemų, pavyzdžiui, prie Vokietijos ir Lenkijos sienos, ten bendradaviau puikiai dvi vietos žinybos, ir puikiai dirbo tol, kol apie tai nesužinojo Varšuva sužinojo, sako, taip negali būti, čia jau mūsų darbas viską sustabdė ir nieko nepadarė, nes net nesuvekė, ką daryti. Čia nėra kažkokio universalaus recepto. Ir jeigu mes čia Belgijoje norėtumėme kažką suteikti tink, tik flamams arba tik valonams, tai akivaizdu, kad kiltų nedidelis su, sukilimas. Mums reikia sąžiningos sąžiningų taisyklių, nenorime, kad nukentėtų aplinka svarbiausia, mums reikia skaidrumo ir ta skaidrumo nuostata, e, už, su jie buvo užtruk, labai ilgai užtrukta ir, ir šiandien nėra viskas pakankamai aišku ir matoma ir piliečius reikia įtraukti, kartais viskas užtrunka labai ilgai. Pavyzdžiui, e, buvo E, tiltas Reino slėnyje kartu su kitais keliais tiesiamas 20 metų vien dėl to, kad niekas nepasitėravo piliečių. O greta to yra aplinka saugantis teisės aktai. Prisiminkime, kaip Lenkijoje buvo ketinta tiesti greitkelį per paskutinį likusi e, sen, seną mišką ir dėkui Dievui pavyko tą sustabdyti, taip pat ir parlamento dėka. Ačiū dabar ponė Kilomen. Prašom. Ačiū ponė pirmininkė. Kolegos. Ir man šis pasiūlymas e, grindžiamas vieno langelio principu netrodo tokia nuostabi mintis. Yra problemų su konstitucija, atitikimu jai Aišku, galima sustiprinti valstybių narių vaidmenį, bet turime suvokti, kokios realiai egzistuoja problemos. Žinome, kad tokio masto e, projektai reikalauja paprastai bent kelių nacionalinių lygių išduotų leidimų, pačių vairiausių, statybų ir panašiai. Taip pat reikia žiūrėti į žemės paskirtį, gali tekti ją keisti. Ir čia dar vienas apsunkinimas bendroje formuloje, beje, tokie nacionaliniai planai dažnai yra savivaldybių kompetencijoje ir čia Europinių teisės aktų tiesiogiai taikyti negalime. Komisija siūlo visus e, su projektu susijusius leidimus apsvarstyti ir išduoti vienai žinybai, kuri būtų atsakinga už tam tikrą regioną. Mintis nuostabi. Vienas langelis, mažiau biurokratijos, greičiau išduodami leidimai, greitesni svarstymai, bet tai yra radikalus pasikeitimas, turint omenyje mm, kompetencijas. Nemanau, kad tam esame pasiruošę. Ir beje, mūsų konstitucija neleistų nieko panašaus padaryti. Pasiūlyme tiesiog konstatuojamas faktas, kad kiekviena valstybė narė paskiria kompetingą instituciją pagal galiojančią teisę nacionalinę. Ta aišku galime padaryti. Tuo pat metu kitoje reglamento vietoje sakoma, kad privalu priimti teisiškai saistančius leidimus dėl visų išduodamų leidimų ir tą padaro pagal valstybės narės teisę paskirta kompetitinga institucija ir įgyvendinti atitinkamai teks nacionaliniu lygiu. Viso to pasiekmė e, galim yra pavojus netitikti mūsų konstitucijai ir kelia papildomų problemų tas projektų vykdymas atskiros, atskiromis zonomis. Beje, taip pat reikia galvoti, ar iš tiesų čia reikėtų skelbti naują įstatymą. Sunku būtų labai perduoti planavimo teisę iš savivaldybės į kažkokią vieną valstybės narės žinybą. Na, gal aš jau pernelyg ilgai e, dirbu kaip politikė, tiek aš, tiek Pavelas, tačiau aš tikrai nenorėčiau bandyti pateikti tokį pasiūlymą nacionaliniam parlamentui. Ir aš tą sakiau kolegoms per posėdį ir Rikė, nus, Rikė nusinčiau atitinkamą e, mintį Būtų puiku turėti vieno langelio principą ir būtų puiku, jeigu tai nepažeistų konstitucijos, tačiau mes negalime žengti šių žingsnių nepalikus ir nepalikti erdvės savivaldybėms ir nacionalinėms institucijoms. Jeigu tą padarytume, situacija pasikeistų, tačiau dabar, to, dabar Enrikės pasiūlyme to nėra ir tai mane neramina. Aš tiesiog atvirai išsakau tas abejones ir būtent dėl to negaliu uždegti žalios šviesos. Mes tiesiog e, vilėmės, kad rasime sprendimą, nes pirmiausia reikia suvokti problemas, su kuriomis susidurime savo valstybėse. Dėkui. Labai ačiū, ponė Kilonen. Ir aš dalyvavau tame šešėlinių pranešėjų sutikime, kur jūs pristatėte savo problemas. Dabar komisijos vardu pasisakys ponas Verzinį. Prašom. Žodis jums. MUF generalinis direktoratas. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ačiū pranešėjui ir ponui deputatui Teličkai už tai, kad pristatė diskusijos e, eigą. Džiaugiuosi galėdamas pasakyti, kad parlamento atliekamas darbas labai pasistumėjo priekin, kad tai įvyko labai konstruktyviai, kaip sakė ponas Terička, e, dėl kai kurių dalykų jau yra susitarta tarp Europos parlamento narių ir tai yra tikrai pozityvu. Pranešėjas savo įvadę pažymėjo, kad tai yra svarbus siūlymas, kad jis buvo pateiktas pagal trečiąjį mobilumo paketą ir tai taip pat turi būti matoma kaip papildomas būtas laiku realizuoti e, transeuropinio Europos transporto tinklo kūrimą. Visą tai siejant viską su EMI2. Dabar dėl to tariamasi ir dėl to netrukus bus balsuojama. Mes džiaugiamės kad nemažai paramos yra reiškiama tam siūlymui. Tuo pat metu buvo pateikta pakeitimų, kad tekstas būtų sustiprintas, pagerintas, kartais, kad jis taptų platesnio užmojo. Taip pat buvo pateikta įdomių pamastymų siekiant susijęti siūlomas nuostatas su finansavimo EMI, EMI e mechanizmu. Visą tai yra tie dalykai, kuriuos galime vertinti teigiamai. Iš pasisakymų suprantu, kad reikia patikslinti šį beitą. Pirmiausia, taikymo priptis buvo paminėta. Mūsų požiūriu labai svarbu, kad taikymo sritis būtų e, centrinis transporto tinklas, nes e, Čia sunkumų daug, problemų daug, kartais nacionalinės tokios sekcijos, kurios susiję tarp valstybinės atkarpas, yra labai svarbios bendram tinklo funkcionavimui. Dėl to e, Europos komisija siūlo kalbėti apie centrinį transporto tinklą. Kitas dalykas, dėl kurio diskutuojama, yra vieninga kompetentinga struktūra reikėtų, kad procesui e, pro projektų autorizavimo vadovautų vienas pilotas, jeigu taip galima pasakyti. E, Visą tai turėtų palengvinti šių projektų realizavimą ir bus galima geriau sinchronizuoti visus procesus. E, taigi komisijos siūlyme atsižvelgiama į tai, kad valstybių narių vidaus organizacija gali būti skirtinga. Ir Turi būti išlaikyta galimybė, atsakomybė tos kompetentingos struktūros deleguoti infranacionaliniam lygmeniui kokiam. Nors jeigu tai atitinka projekto lygį, pavyzdžiui, jeigu kalbam apie dalį projekto, kuris bus įgyvenimas tam tikram regione, galbūt regioninė struktūra galėtų būti už jį atsakinga, tai atitiktų visų interesus. Na ir galiausiai buvo dar e, daugelio narių išsakyta, štai kokią išvalgą reikėtų numatyti struktūras, e, teikiant, e, autorizuojant tuos projektus. Mums regisi, kad tai yra įdomus siūlymas, mes žinome, kad tie projektai yra sunkus, nelengvai gyvendinami, tad svarbu nepamiršti skirtumo, ką siūlo projekto siūlytojas paprastai tą dalį valdo, valdymą tos dalis užtikrina bendra įmonė, o paskui visa kita yra kompetentingų struktūrų darbų koordinavimo klausimai. Ir paskutinė pastaba būtų tas užmojo plotis ir laikotarpiai, kurie yra numatyti reglamente, reglamento siūlyme tiksliau, kurį pateikė Europos komisija. E, Užmojai siūlomas yra tikrai platus. Mes manome, kad e, Europos komisijos siūlymas padėtų e, gerokai pažengti pirmin dabartinės pozicijos požiūrių, būtų galima labiau atitikti tarptautinės teisės ir aplinkosaugos teisės reikalavimus. Mes numatome gana trumpus laikotarpius. Tiek norėjau Jums pasakyti, norėjau pasakyti, kad, kad laikotarpių laikymasis tas jau bus savotiškas iššūkis. Tiek būtų, dėkoju uždėmesi. Ačiū, ponė Verzinį. O dabar Pavelui Teličkai suteiksiu žodį apibendrinti. Ačiū, ponė pirmininkė. Džiaugiuosi e, tuo, ką girdėjau, perduosiu ponui E, reikėjo perduoti tą žinią, kad pranešėjai šešėliniai remia jo darbą. Yra keletas dalykų, kurie pakankamai sudėtingi dar. Ir dėl tos bendros struktūros dar klausimas e, būtų toks atviras, nežinau, ką čia sakytų ponas Rikė. Už jį negaliu čia išsakyti savo nuomonės. Tai bus tam tikras procesas, jeigu teks balsuoti rytoj, ko gero, Mums iš tikrųjų kalbant apie tas tarpvalstybinės struktūras, reikėtų e, numatyti reikiamą koordinavimą ir jį įgyvendinti. Šešėliniai pranešėjai turės tartis, kas, kaip galima būtų dirbti greičiau, efektyviau trūksta dabar to koordinavimo, dėl to taip greit pasistumėti priekį nepavyksta. Taigi e, yra ir teisinių dalykų. Reikia pasiaiškinti, kaip tai būtų galima geriau atspindėti kompromiso pakeitimuose. Aš asmeniškai e, nenorėčiau kalbėti pono Rikėjo vardu, bet galėčiau įsivaizduoti, kaip tai geriau būtų padaryti, bet tegu tai padarys geriau pranešėjas. Pone Jela Senders štai sakė, kad e, svarbu, kad, kad čia kalbam apie skirtingus dalykus sudėtus į tą pačią pintinę, nors šiaip jie yra iš skirtingų pintinių mes turime patirties, kuriant bendras įmonės, egzistuoja bendra struktūra šitiems dalykams, kurie užtikrina koordinavimą planavimui, projektavimui, gyvendinimui ir galiausiai veik, veiklos koordinavimui. Ir ta struktūra gali būti, pavyzdžiui, kad ir Lenkijos e, šiaurės rytuose, kodėl ne? E, aš manau, kad koordinatoriai dar turi padiskutuoti dėl to. Aš pats iš savo asmeninės patirties galiu pasakyti, kad jeigu egzistuoja tam tikras projektų skaičius, ir čia aš nekalbu apie savo profesinę paraitį, jeigu projektų būtų daug, būtų sunku buvo pasiekti tokių patenkinamų rezultatų kaip dabar. E, bet svarbiausia yra koordinavimo užtikrinimas. Džiaugiuosi, kad šis klausimas buvo iškeltas ir norėčiau paskatinti kolegas dirbti prie šio klausimo. Aš perduosiu tą informaciją pranešėjai, kurią išgirdau, e, informuosiu apie tai Dominiką Rikė ir dėkoju visiems už paramą. Pirmininkė, ačiū ponui Teličką. Norėčiau priminti, kad dėl šio pranešimo bus balsuojama sausio 10 dieną. Ir tęsėme. Pereiname prie infrastruktūros, kelių infrastruktūros saugumo valdymo. Pone Ajuto, žodis jums. Eh, ok, grazie, prezidente. Allora, intanto una piccola premessa sulla tempistica. Ačiū, ponė pirmininkė. Gal reikėtų tarti keletą žodžių apie e, mūsų darbo grafiką. Dirbame jau porą savaičių, bandome vadovautis iš pradžių paskelbtų grafikų. Gruodžio 3 numatytas balsavimas komitete tačiau pakeitimai išversti buvo visiškai neseniai. Aš viliuosi, kad pavyks susitarti ir suspėti laiku, kaip numatyta. Būtent dėl to prašau šešėlinių pranešėjų ir jų frakcijų supratingumo. Aš esu pasiruošusi kompromisams, kad spėtumėme pagal grafiką. Dėl pačio pranešimo su pradiniu projektu esate susipažinę ir pradinių pasiūlymų taip pat. Vertinu jį teigiamai. Norima išplėsti direktyvos taikymus rytį. Ir sustiprinti saugumą. Kalbama ne tik apie tai, kas vyksta keliuose, bet ir apie kelių infrastruktūros išsaugojimą. Čia yra saugotinų elementų, kas pabrėžta, taip pat skaitmeninimas, elektroninė dalykai turi judėti į priekį. Mūsų keliai turi nuvesti mūsų į ateitį, taip sakant. Aš bandžiau keliose, keliais straipsniais kontrolės ir saugumo patikrinimo nuostatas įrašyti geologiniai tyrimai, sensorių panaudojimas. Tai yra svarbus elementai, kurių reikėtų dokumente. Ir į dar vieną dalyką aš atkreipiu dėmesį, tai kompetitingų saugumo struktūrų atsakomybė tiek už egzistuojančią, tiek už e, statomą infrastruktūrą, jos objektus. Beje, yra skirtumas, ar statomas visiškai iš naujo objektas, ar nauja egzistuojančio objekto dalis. Dėkui. Ponas Vandekampas, gerbiamoji pirmininkė, a, man vėl teko garbė pakeisti, pavaduoti ponę Klaudiją Šmit. Turiu pasakyti, kad a, e, pavargęs esu, neversiu jos kalbos iš a, e, anglų į olandų, taigi perskaitysiu viską angliškai. Gerbiam. Taigi skaitysiu. Mes visi sutarėme. Labai rimtas klausimas, nesijuokite. Taigi mes visi sutarėme dėl to, kad kiekvienas turi padaryti tai, kas jo e, galioje tam, kad sumažintų kel... mirčių keliuose skaičių. E, per pasarošius dešimtmečius saugumas keliuose padidėjo, aišku, ir ES dėka. 2000, nuo 2001-2002 metų 43 procentais sumažėjo mirtingumas keliuose ir daugiau nei 90 procentų tarp 2010 ir 2016 metų. Tačiau, pavyzdžiui, vien tik tai 2016 metais maždaug 20 e, procentų, 20 tūkstančių žmonių žuvo keliuose. Taip pat Klaudija dėl subsidarumo ir atsakomybės yra pasirašiusi. Bendro tikslo turėjimas nebūtinai reiškia, kad ES turi kažko imti šioje srityje. Ko gero, žmogiška yra klysti, žmonės ir toliau, ir toliau klys, bet kiekvienam savo lygmeniu reikia prisimti atsakomybę už tai, kad e, avarijos nebūtų, nepaliktų daug sužalotų ir žuvusių žmonių. Štai pavyzdžiui, kelių įvertinimo priemonių yra Bruselėje parengta, tačiau nepaisant to žmonės ir toliau vairuos pavargę, girti ar su telefonais bevairuodami. Tai reiškia, kad visiškai nereiškia, kas tas taisyklės nustato, jeigu žmonės jų nesilaiko. Mes kaip EPP nemaname, kad reikia išplėsti reglamento taikymo sritį. Taip, tikrai tik 8 procentai e, mirčių keliuose įvyksta TNT e, kelių tinkle. Taip, nutinka paprasčiausiai ne dėl direktyvos, o dėl to, kad ten mažiau dviratininkų ir pėsčiųjų. Ir ko gero, autostrados greitkeliai visa, visada buvo ir bus saugesnėmis. Ir ko gero, norėdami išvengti aukų didelio skaičiaus reikėtų, turėtume skatinti žmonės važiuoti uh, um, greitkeliais, o ne antrinės svarbos keliuose. Taigi čia eurovinietės balsavimas taip pat bus svarbu šią prasme. Na ir galiausiai paskutinė dalis dėl naujųjų technologijų. Mes prieš direktyvos taikymos ryties išplėtimą apskritai, tačiau EPP pasisako už kelių ženklinimo ir ženklų sistemų suvienodinimą tam, kad sunkvežimiams ir, tauton, ir autonominiams automobiliams būtų lengviau. Mums, e, nes aišku, kuo labiau suvienodinsime kelių standartus, tuo daugiau gyvybių išgelbėsime. Ir aišku, turime užsitikrinti, kad kiekvienas galės, kad visiems tie standartai bus prieinami. Aišku, tiems standartams reikia ir atitinkamų sąlygų. Dabar dėl kelių ženklinimo ir kelių, kelio ženklų tai atsakomybė negali būti perkelta ant kelių koncesininkų pečių. Mes, aišku, pateiksime atitinkamų pakeitimų. Ačiū. Pirmininkė, ačiū ponui Vandekam, dabar žodis poniai Grasvandel. Prašau žodis jums. Ačiū ponia pranešėja. E, Pone pirmininkė, ačiū mūsų pranešėjai už atliktą darbą. Tikslas, kaip žinome, reikia e, yra būtinybė atnaujinti šią labai svarbę direktyvą dėl kelių infrastruktūro saugumo. Svarbus darbas, reikia jį baigti. Pone Vandenkamp, kreipiuosi į Jūs. Aš viliuosi, kad ponios Šmit nuomonė nėra EPP frakcijos nuomonė. Žmogiška klaida visada egzistuoja, tačiau mums negalima galėti nei laiko, nei pinigų, kad infrastruktūrą sukurtume kuo saugesnė. Negalime e, kaltinti tik žmonių taip, netidumas, e, telefonų naudojimas prie vairo, tas suprantu, tačiau yra E, tik dalis visų nelaimių priežasčių. 4 procentai 4 procentai TNT apimama pasiūlymų, tai 8 procentai visų uh, e, nelaimingų atsitikimų. Jeigu mes jau išplėstume taikymą sritį, tai būtume pasiekę daug, daugiau jau anksčiau. Būtent dėl to dabar reikėtų ją ir išplėsti, kad sumažintumėme nukentėjusių per nelaimės keliuose skaičių. Uh, Kalbant apie tiltus ir viedukus, reikėtų jų saugumą taip pat įvertinti. Tai yra e, pavojingi ruožai, ten nutinka e, daug nelaimių, čia patikrą reikia išplėsti, o dėl tiltų Genujoje matėme, kokios katastrofiškos pasiekmes gali nutikti ir reikia to išvengti. Gerai, kad egzistuoja bendras frakcijų konsensusas dėl pažeidžiamiausių eismo dalyvių, pėsčiųjų, dviratininkų ir motorolerių vairuotojų. Juos reikia saugoti, gerai, kad sutarėme. Po to kiti pavyzdžiai - minimalus reikalavimai dėl kelių ženklinimo ir ženklų, čia reikėtų daugiau skaidrumo, geresnių geresnės kelių patikros, inspekcijų, taip pat reikėtų daugiau informuoti vairuotojus bei eismo dalyvius. Dar pažymėčiau, kad self-explaining ir self-enforcing uh, roads koncepcija turi atsirasti dokumente. Mes turime išplėsti savo suvokimą, nes tokie naujo tipo keliai stipriai sumažintų nelaimė tikimybę ir padidintume saugumą keliuose. Esu įsitikinusi, kad mes galime paskelbti svarbių ir naudingų priemonių. Trečiadienį numatytas šešėlinių pranešėjų sustikimas. Pati pranešėja sakė, kad atvirai žiūrės į mūsų pasiūlymus. Aš siūlyčiau geriau dirbti kokybiškai nei skubotai. Mes per šešėlinių pranešėjų susitikimą turėtumėme aptarti e, tai, kas svarbiausia, o jeigu nespėsime to padaryti, reikėtų, manau, atidėti balsavimą sausiui, mes nusipeln, mes privalome tą daryti, nes eismo dalyviai to nusipelno ir manau, kad geriau turėti gerą dokumentą, porą savaičių čia nieko blogo nepadarys. Ponas Demesmeker, ačiū, ačiū mūsų pranešėjai už jos energiją, už pasirežimą laiku patvirtinti dokumentą. Bendromis jėgomis to ir sieksime. Ačiū kolegoms už pakeitimus. Kelių saugumas ir ypatingas dėmesys pažeidžiamiausiams eismo dalyviams mums taip pat yra aukščiausias prioritetas. Aš trumpai keturis elementus norėčiau išsakyti. Aš galiu pritarti tam, kad norime išplėsti taikymo sritį ir norima, kad greitkeliai ateityje būtų patikrinami ir įvertinami. Taip pat būtų gerai direktyvą taikyti visiems kelių infrastruktūroms projektams finansuojamiems iš ES lėšų. Mes nenorime, kad ES pinigais būtų kuriamas nesaugumas. Dabar dėl kelių ženklinimo ir ženklų, tai yra neatsiejama eismo dalis, būtina saugumui keliuose ir aišku, tuo metu, kai mūsų automobiliai tampa vis automobiliai, ekonomiškesniais. Ir čia mums reikėtų europinių nuostatų dėl kelių ženklinimo ir kelių ženklų. O galiausiai norėčiau e, kreiptis į komisiją su prašymu pristatyti bendrą metodologiją nacionalinėms ataskaitoms. Tokiu būdu būtų paprasčiau komisijai susipažinti su ataskaitomis ir valstybėms narėms jas renkti Nebejoju, kad e, dirbsime ir toliau sėkmingai, bei laukiu būsimojo šešėlinių pranešėjų sustikimo. Ačiū ponui Dėmesmekė ir dabar žodis ponui Teliškai. Dėkuoju, pirmininkė. Aš taip pat kelių kolegų vartu šiandien kalbu. Dabar Matis Van Miltenburg vardu pasisakysiu. Jam taip pat nepavyko šiame posėdėje sudalyvauti dėl kitų įsipareigojimų. Taip pat e, kolegos vardu norėjau padėkoti pranešėjui bei šešėliniams pranešėjams už pakeitimus. Na, ir dar Mateis vardu norėčiau pasakyti, kad jis e, ir remia ir toliau komisijos pasiūlymą. Jis taip pat paprašė manęs e, kai kuriuos būkštavimus jo išsakyti. Pagrindinis būtų susijęs su galimybę pratyti išplėsti direktyvos taikymo sritį, lyginant su tuo, ką siūlė komisija. Jis yra įsitikinęs, kad e, čia reikėtų labai atsargiai su tuo elgtis e, ir nereikėtų numatyti valstybėms narėms daugiau administracinės ir biurokratinės naštos. Taip pat kolega yra įsitikinęs, kad komisijos pasiūlymas yra labai uh, subalansuotas, geras Jis remiasi moksliniais tyrimais, įrodymais. Būtent todėl kolega mano, kad atsargiai reikėtų elgtis su naujais papildomais elementais. Jis tikriausiai kalba apie geresnį reglamentavimą su pakankamu poveikio vertinimu. Na ir dar dėl direktyvos taikymos ryties ir kon kon, e, proporcingumo ir subsidiarumo principo. Taigi kolega sako, kad jis pritarė komisijos taikym, siūlomai taikymos ryčiai. Pakeitimais siūloma neapkrauti valstybių narių e, administracinę naštą, vengti dubliavimo, tačiau valstybės narės labai reiklios ir kartais tiesiog procedūros dubliuojasi. Kolega mano, kad vis dėlto nereikėtų pamiršti, kad valstybės narės turės įgyvendinti šią direktyvą, todėl jos nuostatos turi būti įgyvendinamos. Na ir taip pat kolega nekantri laukia konstruktyvaus šešėlinių pranešėjų sustikimo bei e, tikisi, kad bus pasiekta puikių rezultatų. Dėkoju. Ačiū ponui Kramer, sako kalbėtoja. Dabar žodis e, komisijai. Aš atsiprašau, aš kitą kolegą atstovauju, tik ne, ne poną Kramerį. Man jau šiek tiek per daug, aš tiek daug kolegų vardu negaliu kalbėti. Atsiprašau, e, ponė Teličką, atsiprašau, ponė Kramerį, Tai prašau, ponia Grameri, žodis jums. Aš su jumis sutinku visiškai. Tikrai, nepaisant to, kad mes puikiai vienas kitą pažįstame jau 15 metų, vis dėlto šiek tiek skirtingi esame. Ačiū, ačiū pranešėjai už puikų bendradarbiavimą, ačiū komisijai už gerą pradinį pasiūlymą, mes norime saugų kelių, norime, kad juose nutiktų mažiau nelaimių O kadangi pats pradinis pasiūlymas buvo tikrai geras, todėl ir papildymų turime nepernelyg daug. Mes norime iš principo geriau atspindėti pažeidžiamiausio eismo dalyvių situaciją. 78 procentai visų nukentėjusiųjų yra pėstieji, 40 procentai žuvusių dviratininkų žūsta už miestų e, tarpmestiniuose keliuose. Reikia šią aplinkybę pabrėžti ir ji turi būti atspindėta, tas jau buvo minėta šiandien. O dėl e, remimo iš ES fondų čia negalima kelti jokių papildomų sąlygų ar lengvatų, mes norime, kad būtų daugiau saugumo atnaujinant e, infrastruktūrą, bendradarbiavimas tarp skubios pagalbos tarnybų nelaimė tunelėje, kuris jungia dvi valstybės. Viena greitoje pri, privažiuoja iki sienos, kita iki sienos ir sustoja per vidurį. Nežino, ką daryti. Mums reikia koordinuoto požiūrio pasieniuose, tas galioja tiek tuneliams, tiek tiltams, tiek kitiems infrastruktūros objektams. Dėkui. Merci, Ačiū, ponia Kramerį. Kas komisijos vardu kalbės? Ponas Bernar. Pone. Dėkoju visam komitetui pranešėjui už pakeitimus. Mes komisijoje labai džiaugiamės, kad jūs palaikote vieną iš pagrindinių pasiūlymo tikslų. Ir čia yra dabar daug konkrečių priemonių siūloma. Ši peržiūra yra puikia proga išsaugoti daugiau gyvybių keliuose, bet galbūt bendrų tikslų čia nedėstysiu, nes jie jau yra aptarti. Peržiūra turėjo keletą pagrindinių tikslų. Pirmasis - išplėsti taikymos sritį. Turiu pasakyti, kad pakeitimai labai konstruktyvūs. Ir dabar daug kas kvestionavo, kokiems keliams būtų tai taikoma, bet mažai kas kvestionavo taikymos srities išplėtimą nuo TNT tinklų iki pirminės svarbos kelių. Aš turiu pasakyti, kad išplėtimas taikymos srities greitkeliams nėra mūsų pagrindinis tikslas. Mes tiesiog norime sumažinti mirčių skaičių e, keliuose ir e, aišku jį sumažinti kaip manoma labiau. Jūsų pakeitimai yra ambicingesni negu kad mūsų. Čia siūloma įtraukti kaimų kelius ir pagrindinius kelius. Aišku, džiaugiamės jūsų pastangomis e, dėl ambicingo pasiūlymo, dėl teksto ambicingumo, tačiau vis dėlto kai kurios iš direktyvos procedūrų, ko gero, nebūtų pritaikytos kaimų ir smulkesniems keliams, o dėl to gali kilti problemų vietos valdžios institucijoms ir ko gero neproporcinga tokia priemonė būtų. Dabar publikavimas, aišku, dėl Tai mes už tai 127 pakeitimas yra geras. Taikymo sritis yra labai svarbus klausimas. Taryboje taip pat šios diskusijos vyksta. Iš esmės mes norime gana nemenko taikymos ir ties išplėtimo, kad tikslo pasiektume. Na ir dar Kitas e, direktyvos peržiūros tikslas būtų kelių ženklai ir ženklinimas. Matau, kad parlamente susilaukėme ne, didelės tiksliau paramos. Taip pat e, nepamirškime, kad turime automobilių transporto priemonių e, saugos reglamentą, o čia turime dabar infrastruktūrą agentūrų dokumentą. Aišku, jie, aišku, yra vieno paketo dalis ir automobilių ir infrastruktūrų teisės aktai e, turi tarpusavėje dėrėti ir užkilsti e, kelią e, avarijoms. Ir pavyzdžiui, e, tam tikros e, naujovės e, persirikiavimo e, sistema arba, pavyzdžiui, išmanioji e, greičio palaikymo sistema neveiks, jeigu e, nebus bendrojo dėrėjimo. Dabar dar pasakysiu, kad ši procedūra yra turinti real, realią tasą. Mus kritikavo dėl to, kad kai kurios procedūros nesusilaukia konkrečių veiksmų. Taigi Čia 132 pakeitimas turi būti atitinkama tasa. Ketvirtasis tikslas susijęs su pažeidžiamais kelių eismo dalyviais, peščiaisiais, dviratininkais ir motociklų vairuotojams. Aišku, priklausomai nuo kelių tipo, jiems poveikis būtų skirtingas, viskas priklauso nuo kelių tipo. Na ir dar yra kitų pakeitimų, kuriais prašoma komisijos ambicingesnės pozicijos laikytis, pavyzdžiui, bendroji mokymo e, programa kelių saugumo pareigūnams. Pakelis, e, išmanieji keliai. Tikrai įdomus pasiūlymai, ypač ateityje. Na ir dar kokybės reikalavimai pėsčiųjų bei dviratininkų infrastruktūroms mums labai įdomus. Atrodo klausimas, bei e, bendrosios e, gairės per komitologijos procedūrą dėl nacionalinių e, kelių saugos planų. Irgi įdomus pasiūlymas. Na ir pabaigai dėl paties darbo kalendoriaus taryba bendrai požiūrį turėtų patvirtinti gruodžio trečiąją dieną. Tikiuosi, kad šią savaitę korepere viskas sklandžiai praeis, taigi ketinimas būtų toks. Šis pasiūlymas galėtų būti patvirtintas dar šios kadencijos metu. Aišku, viskas, viskas priklausys nuo to, kada jūs esate pasirengę balsuoti dėl šio pasiūlymo. Dėkoju. Ačiū komisijos atstovai. Dabar Žodis poniai Ajutų dvi minutės. Norėčiau padėkoti kolegoms už labai įdomias ir nautingas pastabas. Yra labai teigiamų e, pastabų, jie atitinka bendrąją teksto liniją, yra ir neigiamų pastabų bei pakeitimų, pavyzdžiui, dėl direktyvos taikymos ir ties išplėtimo. Na, aš nesu labai optimistiškai nusiteikusi, bet vis dėlto manau, kad gero kompromiso pasiekti pavyks. Juk normalu yra, kad tai yra valstybių narių kompetencija, tačiau, kaip kad sakė komisijos atstovė, mūsų tikslas yra sumažinti avarijų bei aukų keliuose skaičių tas sumažinimas, tą sumažinimą pavyks pasiekti tik tai išplėtus taikymos rytį. Taigi reikia tiesiog aptarti ir nutarti bei sutarti dėl to, kiek bus išplėsta ta taikymo sritis. Ir tai bus padaryta šešėlinių pranešėjų posėdžio metu. Taigi šešėlinių pranešėjų posėdis bus gruodžio trečią dieną, tačiau jeigu jums reikės daugiau laiko, rašykite man, galėsime atidėti tą posėdį, bet tai aišku nereiškia, kad e, negali prasidėti trilogai ir kad negali būti patvirtinta tarybos pozicija. Na, o dabar siūlau toliau perėti prie kito klausimo. E, tarybos ir parlamento direktyva keičianti ankstesnėje direktyvą dėl minimalaus jūrininkų rengimo. Tai yra 2005-45 direktyvos direktyvą keičiantis teisės aktas. Dabar žodis ponui Teliškio vietoj pranešėjo. Dėkoju. Ponas Van Mittelburg turėjo pristatyti šį klausimą. Aš tikrai dar kartą pavėdėčiau, nesu ponas Krameris, nei niekas kitas iš minėtų kolegų. Jūs norėtumėte būti. Na, kodėlgi nesuprantu. Hmm. Noriu pasakyti keletą dalykų, apie kuriuos kalbėjo Dominikas, kurio vardu čia kalbu ir kurio vardu perduota informacija. Jis džiaugiasi Europos komisijos siūlymu, kai siūloma supaprastinti regulia, reguliuojančias taisyklės susijusias su minimalių jūrininkų rengimu ir mokymu. E, bus, e, yra numatyti e, europiniai standartai, kurie yra numatyti pagal tarptautinius galiočius standartus. E, mokymo kokybė e, jūrininkų valstybėse narėse e, turėtų būti numatyta, turėtų būti stebimi tie mokymai, kuriuos veda ir turėtų būti stebima, kaip dirba jūrininkai trečiųjų šalių laivuose. Taip pat reikėtų įtvirtinti abipusį sertifikatų pripažinimą ir taip pat numatyti bendras saugumo laivuose taisyklės džiaugiasi pranešėjai siūlymu peržiūrėti šį siūlymą. Dėl trečiųjų šalių sertifikatų nuostatos taip pat e, jam atrodo teisingos, svarbu pažymėti, kad čia egzistuoja dviejopa problema. Jis sako, kad pripažinimą galima pratesti nuo 5 iki 8 metų, kai galima atšaukti pripažinimą. Ir jeigu jūrininkas nedirba penkis metus jokios šalies laivuose, nei ES, nei kitų trečių šalių laivuose. Jūrininkai turi turėti reikiamą parengimą, tai liūdinti dokumentą ir jo patvirtinimą. E, tačiau tai nėra pakankami siūlymai ir yra siūlomos naujos priemonės, tada daro pranešėjas, kurios siūlo pagerinti jūrininkų mokymą siūlo europinį e, kompetencijos e, sertifikatą, kuris siekia daugiau negu minimalūs standartai numatyti tarptautinių lygmenių, kad būtų galima toliau kaupti Europos jūrininkų kompetenciją šioje srityje ir e, matant ypač taip pat skaitmeninimo atnešamas galimybės šioje srityje. Tuo būdu jūrininkai bus labiau konkurencingi darbo rinkoje. Jis taip pat siūlo, kad valstybių narių išduoti sertifikatai būtų iš karto perkeliami į elektroninę centralizuotą duomenų bazę, kuri būtų prijungta prie atitinkamos inspekcijos duomenų bazės. Tos E, taigi direktyva, kuri buvo nu, primta 2009 metais, gruodžio 16 dieną, kai kuriuos tos dalykus jau numatė, bet dabar siūloma tobulinti tą direktyvą. E, šešėliniai pranešėjai dar diskutuos šiais klausimais ir tikimasi iki man, mūsų įgaliojimų pabaigos rasti sutarimą šio klausimu. Aš pasižymėsiu be abejo jūsų pastabas ir juos maloniai perduosiu Dominikui Rikėjai o jis pats vėliau pateiks savo nuomonę. Ir išdėstys ją taip pat sustikimuose su šešėliniais pranešėjais. Dėkui. Pirmininkė, ačiū ponui Teličką. Kolega Marinesku, laba diena, žodis jums. Labas vakaras, sako ponas Marinesku. Dėkoju už situacijos pristatymą. Aš manau, kad komisija pateikė gerą siūlymą. Ponas Rikė pateikė projektą, kuris e, irgi, man atrodo, yra geras. Remiu e, centralizuotos duomenų bazės siūlymą ir geresnio apmokymo e, perspektyvą jūrininkams. Mes ketiname pateikti pakeitimų, bet kol kas manau, kad pranešimas šiaip yra tikrai labai geras. Pirmininkė, ačiū ponui Maronesko, kolegė Anderson, prašau. Dėkoju, Yra labai gerų dalykų pono reikėjo pranešime ir labai džiaugiamės tuo. Ypač pritarėme ponos Teličkos išdėstytai nuomoniai, kad bus pereinama daug kur prie elektroninių sistemų ir tai yra puiku, galime tam pritarti. Mes taip pat džiaugiamės tuo, kad bus kuriamas Europos kompetencijos jūrininkystės rytyje pažymėjimas. Ir aišku, tai padės geriau visiems būti įsitikinusiems, kad mūsų e, jūrininkai bus gerai parengti, praėję reikiamus mokymus ir kad jie galės geriau dirbti. Ir apie tai yra, atrodo, kalbama konstatuojamoje dalyje, ar ne? Aš nu, nežinau, ar taip yra teisingai surašyta, tačiau mes apie uostus, kai rengiame teisės aktą, Man atrodo, mes rėmėmės panašių principų ir reikėtų, kad būtų straipsnis parengtas šią linkmę, bet e, apie tai mes su kolegom padiskutuosim vėliau. Bet, e, sakyčiau, gera pradžia, bet dar reikia patobulinti šį beitą. Viena tokia potenciali problema, galbūt aš kažko nesuprantu, sako kalbėtoje. Ponas Rikė yra pateikęs dešimtą pakeitimą, kur kalbama apie tai, kokias, kokias, koks svarbus dalykas yra poilsio laikas. Jis turbūt neturi e, ketinimų sumažinti jūrininkų poilsio laiką, bet e, čia labiau gal siekime su paprastinimo taisyklių. Man atrodo, ši, prie šito dar punkto reikės patirbėti atidžiau. Yra dar daug dalykų dėl trečiųjų šalių pasižym, pažymėjimų išdavimo. Ir automatinis pripažinimas e, irgi yra tas klausimas, kurį dar reikės pasižiūrėti. E, taryboje, kiek suprantu, irgi tuo klausimu dar bus diskutuojama. Aš manau, kad aštuoni metai ko gero nėra pats tinkamiausias pasirinktas laikotarpis, nes kaip tik yra taip pat kalbama apie tai, kaip ilgai šalis turi neparengti jūrininkų, kad ji būtų išbraukta iš to sąrašo, kuriai taikomas automatinis pažymėjimo pripažinimas. E, gali iškilti čia įvairių klausimų susijusių su atskirom šalim. Penktas, aštuntas, septintas pakeitimai nesu tikra, kad yra labai geri. Ir manau, kad tarybos siūlymai čia gali būti įdomus. Mes kaip šešėliniai pranešiai turime rimtai padiskutuoti apie tai. Kiek žinau, e, mes turime užbaigti šį darbą, bet tai mūsų netleidžia nuo pareigos tinkamai viską išspręsti. Yra panašus e, dar vienas dalykas susijęs su individualiu trečiųjų šalių jūrininkų pažymėjimų pripažinimu. Vėlgi, ar reikia tam atskiro mechanizmo, jei reikia kokio, kad būtų galima užtikrinti, kad situacija yra teisinga ir taip pat svarbu jūrų organiza... saugumo organizaciją įtraukti į šį procesą kaip nenumatyti per nelik didelės naštos. Tai būtų pirmieji pamastymai tokie. Atleiskit, kad tiek daug čia visko kalbų, bet aš manau, kad klaus, klaustukų dar lieka nemažai ir turime visi juos aptarti ir rasti sprendimus. Dėkui. Pirmininkė, ačiū, ponė Anderson. Pone Taylor, prašau, žodis jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū ponui Rikė, kurio nėra, kaip matome. Žalieji gali pritarti daugeliu siūlymų išdėstytų tekste. Mes suprantame dėl to reiškiamo susirūpinimo dėl saugumo laivuose. Galime pritarti jo mintims dėl sertifikavimo, dėl e, kompetencijos pažymėjimų. Mes Taip pat galime pritarti tokiai minčiai, kad turėtų būti sudaryta serti, centralizuota sertifikatų duomenų bazė visoms valstybėms narėms. Aišku, kad yra būtina uh, užtikrinti, kad bus stebima jūrininkų mokymų kokybė, kokiam sąlygom dirba jūrininkai, kas, kaip sekasi tiems, kurie dirba trečiųjų šalių laivuose. Ir manau, kad sertifikatai trečiųjų šalių ir tas abipusis pripažinimas, kurį gali pateikti valstybės narės, būt, turime padaryti viską, kad tas pripažinimas būtų efektyvus, skaidrus ir sąžiningas. Ačiū. Ačiū ponui, ponui Taylor, žvelgiu Europos komisijos atstovus ir noriu suteikti žodį poniai Kapčinska. Kaip jūsų koja, klausė pirmininkė. Geriau? Labas vakaras ir ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū, kad taip maloniai paklausėte apie mano sveikatą. Mano sveikatą pataiso kiekvienas vizitas į Europos parlamentą, sako kalbėtojai. Rimtai kalbant apie šį siūlymą, norėčiau padėkoti pranešėjui ir šešėlinėms pranešėjams už visų atliktą darbą. Ačiū už pateiktus komentarus. Aš tik norėčiau pasakyti, kad aš manau, jog būtų puiku, jeigu pasielgčiau taip kaip kitų siūlymų atveju, reikėtų susitikti su šešėliniais pranešėjais, kad galėtume aptarti tuos pakeitimus ir jūsų čia iškeltus klausimus. Nes aš manau, kad bendras sutarimas yra dėl bendrų siūlymų tikslų, kuriuos patikė Europos komisija, bet dar tebelieka tam tikro nesupratimo dėl atskirų formuluočių, kurias galėtume peržiūrėti, galėtume peržiūrėti pranešėjo pakeitimus ir jūsų klausimus aptarti. Šiaip apskritai kalbant, džiaugiuosi, kad ponas Reikėjas savo pranešime remia komisijos užmojį suderinti Europoje egzistuojančią bendrą sistemą su CCV e, konvencija. Mes norime, kad būtų teikiami mokymai jūrininkėms pagal reikiamus standartus ir tuose nebūtinai ES laivuose. E, tuose ES laivuose, tiksliau, kur plaukioja ne, nebūtinai ES jūrininkai. Mes džiaugiamės siūlymų dėl centralizuotos duomenų bazės ir norėtume, kad ji būtų sudaryta kuo greičiau. Tačiau lieka dar tokių dalykų pranešime, kurie atsirado dėl nesusipratimų kai kurių. Norėčiau pradėti dėl nusiūlymų nuo 5 iki 8 metų pratesti laikotarpį, kai galima e, atšaukti pripažinimą. Pone, e, pone Andres, norėčiau pasakyti, kad tai nebūtų automatinis atšaukimas. Čia turi būti primtas įgyvendinimo sprendimas dėl šio atšaukimo, o tas laikotarpis tiesiog būtų suderintas su sertifikato galiojimo e, laiku, kaip yra numatyta tarptautinėse konvencijose. Tai nėra kažkoks atsiknai parinktas laikotarpis. Mintis yra ta, kad mes norime e, tinkamai tvarkyti EMSA išteklius nes e, tie žmonės turi vykti, atlikti patikras e, ir atlikti darbą. Ir bet kuriuo atveju jie tai turi daryti net tais atvejais, kai nėra tų jūrininkų, pas kuriuos jie turėtų vykti, jie turi vis tiek vykti į laivus tam tikrais laikotarpiais. Panašiai galėčiau pasakyti ir apie kitą ponios Anderson minėtą pakeitimą numeris 10 dėl polisio laiko. Man atrodo, vėlgi siūlymas panaikinti tą dalį dėl nesusipratimų yra atsiradęs. Kaip jau sakiau pradžioje, siūlymai yra teikiami skaitmenizuoti tuos e, visus pažymėjimus ir tai būtų puikus dalykas. Galėtumėm sustikimo metu pasižiūrėti detaliau, kada tai galima įgyveninti ir kas yra įmanoma. Dar vienas dalykas, e, paaiškinimas, kurį norėčiau pateikti, yra bendras e, pripažinimo prašymo teikimas. Tai nėra tas procesas, kurį bandė Europos komisija pati viena padaryti. Mes turime procedūrą, dirbama su valstybėmis narėmis vyksta diskusija su valstybėmis narėmis, siekiant išsiaiškinti, kada reikia teikti tą pripažinimą. Susidūrėme su situacija, kad kokia nors valstybė narė mums parašė ir pasako, pripažinkite tokios ir tokios šalies pažymėjimus. Vėlgi, tai yra papildomas darbo krūvis ir ES ne visur vienodai toks prašymas būtų paremtas. Tad mes norėtume, kad šis procesas taptų skaidresnis ir norime, kad užtektų laiko padiskutuoti ne vieną prašančią valstybę, narimi, kur, valstybę narę, kuri prašo pripažinimo, bet ir su kitom. Ir štai, nepaisant viso to, aš manau, kad mes sutarėm dėl tikslo, norime pabaigti, kuo greičiau renkti šį pranešimą. Lauksime šešėlinių pranešėjų sustikimų, tikimės, kad dokumentas bus parengtas gerai ir subalansuotas. Ir Europos komisija yra pasirengusi pateikti bendrą požiūrį. Ir man atrodo, mes galėsime diskusiją dėl šio teisės akto baigti šios dar Europos parlamento kadencijos metu. Dėkui. Merci. Pirmininkė, ačiū poniai Kučinskai. Noriu pasakyti, kad pakeitimus galima teikti iki lapkričio 30 dienos vidurdienio. Baigsime posėdį, nes darbo tvarkę išsėmėme, bet susitiksime rytoj, 9 ryto. Mūsų lauks ilgas balsavimo seansas, nes pradėsime nuo SEF. Pone Marinesko, 9 val. nevėluokime, sako pirmininkė. Iki rytojus visiems. Ir pirmininkė maloniai padėkoja vertėjams. <laughs>